Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai. Kviečiu visus susėsti. We have a busy program in the... Turim labai intensyvę programą ryte. Tad pradėkime mūsų komiteto posėdį. Pradėsime darbo tvarkę nuo pranešimų dėl ataskaitos dėl Kušnapoka misijos ir į Sofiją atitinkamai spalio, lapkritį, e, rugsėjo spalio mėnesį. Kolegos kurie dalyvavo už napoką, e, kol kas turėtų pasiruošti, bet kol kas e, ir, ir mums pateikti tą ataskaitą. Ponas Vanistelroj, prašau. Dėkoju. Na, galima sakyti, kad mes vykome į tą misiją, kuri buvo tikrai labai gera paruošta, gavome visą informaciją. Uh, E, Svarbiausiuose posėdžiuose net komisaras dalyvavo, mūsų buvo didžiulė garbė, susitikom su ministrais ir panašiai. O paskui pasikeitė daug kas per visą tą laikotarpį. Mes buvom atvirai informuojami apie šiaurės vakarų rajoną, apie Klučį. Ir tai kai kurie dalykai, kurių iš pirmo žvilgsnio nesimato, paaiškėjo. Paaiškėjo, kad ta valstybė narė gali būti valdoma decentralizuotų labiau lygmenių ir kad pasirinkta yra teisinga kryptis. Kai atsiranda papildomų taisyklių iš valstybės narės, iš įvairių struktūrų ir buvo Jaučiama, šiokia, to, jaučiama tokia, šiokia tokia įtampa dėl to, bet tai ne dalykai, kurie nėra mūsų rankose. Mes galime pagalvoti apie Lenkijos pavyzdį šiame kontekste, nes tas pavyzdys rodo, kaip, kaip pasiekti net du tikslų. Jeigu turite struktūrą, kuri atstovauja žmonėms ir kuri kalba apie investicijas, Ir jeigu, priimtami, jeigu primami sprendimai, galima numatyti kofinansavimo projektus. Reikalas tas, kad visa tai tarnauja valstybei, tačiau valstybė turi nedaug galių šiuo atveju. Problema ta, kad atsiranda labai daug taisyklių, pernelyg daug taisyklių, jų skaičius patrigubėja, jeigu nedaugiau. Iš tikrųjų tai kelia susirūpinimą. Tai e, rodo, kad reguliavimas yra labai komplikuotas ir kad sunku visą tai įgyvendinti. Tai pirmas dalykas. Antra. Kliūč miestas. Ir institucijų, universitetų, verslo ir visuomenės atstovai sugebėjo suteikti naują postumį regiono šio Rumunijos vystimuisi. Buvo pritrauktos naujos įmonės, pavyzdžiui, sustikom su Boš įmonės atstovai, jie ten turi mokslo tyrimų, e, neblogai išvystytą padalinį. Ir taip pat buvo kalbama ir apie dviračius, išmaniuosius dviračius. Ir pa, taip pat ir panašių kitų projektų matėm. Taigi tas regionas turi tikslą pritraukti žmonės, jie dirba, kuria naują darbuotvarkę. Labai daug studentų. Ir tai labai yra viltingas dalykas. Tai rodo, kad teritorinė koncentracija yra geras dalykas ir padaryti pasirinkimą regionų gali daug ką pakeisti. Kliūčių mieste netgi yra tokių minčių apie tai, kad reikėtų intensyvinti šį požiūrį. Ir kaip jau sakiau, galite pamatyti, kad vietos ir regiono iniciatyvos gali įtakoti lėšų įsisavinimą ir padėti suteikti naują ekonominį postumį. Ta mes matėm transportas plėtojamas, tvarkomi dideli keliai arba statomi jie, kur visą tai daroma pasitelkiant sanglaudos fondo lėšas ir tai yra iš tikrųjų puikus dalykas. Manau, kad e, buvo gerai ten nuvykti, ataskaitos pačios surašytos dar nemačiau, bet gal kažką būsiu praleidęs. ant stalo buvo tas pranešimas. Na, tiesiog <laughs> nepastebėjau, sako kalbėtojas. Ekona 8.30 vyko balsavimas, taigi dirbau savo darbą, o tos ataskaitos taip ir nepamačiau. Tai va, toks susidaro bendras įspūdis ir manau, kad tikrai jis tas buvo labai gerai parengtas ir įdomus. Ačiū. Pone Krėl. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėjau išsakyti trumpą pastabą Man ta kelionė taip pat pasirodė labai įdomi, ypač dėl to, kad vykom ne į sostinę, o į šalies regioną, susitikome su vietos e, savivaldybių atstovais, e, daug diskutavom, kaip sakė ponas Lamberts, e, patirtis tikrai įdomi, jam galima tik pritarti, tačiau aš taip pat patyriau ir dalyką, kuris privertė susimastyti Europos parlamente. Mes dirbame komitetuose ir dirbame kartu, nepaisant to, iš kokių frakcijų esam. Ne visada, bet dažniausiai sutarėme. Regija komitete, pavyzdžiui, mes randame sutarimą dėl daugo. Tačiau kliūč, kai dabartinė vyriausybė ir tos vyriausybės ministrai susitinka su regioninės valdžios atstovais Kliūdžmėste, kur anksčiau dirbo vyriausybėje. Ir kai matoma, kad dabar valdžio yra vienam ar kitam projektui vadovauja opozicija ir kai projektas neveikia, tai tuomet kyla tokios trinties ir situacija blokuojama. Būtų teigiama tai, kad jie labiau komunikuotų vieni su kitais bendrautų labiau, nes tuomet būtų galima geresnį potencialą panaudoti regione. Tačiau Rumunija labai centralizuota. Ir galbūt šią temą būtų galima ataskaitoje pridėti tokią pastabą, kaip trūksta sąveikos tarp vietos ir nacionalinės valdžios. Ačiū. Dėkuoju, kolega Miltenburg. Ačiū. Uh, Pone pirmininkė, noriu padėkoti sekretoriatoriu ponui Danielui, Danieliui Buda Klarai ir vietos padėjėjams Bogdanui Rogen ir e, politin, politinė mūsų patarėjų. Tie žmonės tikrai padėjo mums susidaryti puikią programą, tai padėjo labiau parodyti, kaip toks miestas kaip kliūč gali vystytis ES fondų dėka. Tai šiek tiek gaila dėl to, kad Pone Džiufrida netvyko į misiją, kalba apie atsilikusių regionų plėtojimą. Ten matosi e, būtinybė vykdyti struktūrinę reformą, ypač darbo rinkoje. Taip pat įdėkti būtina teisinga valdysenos sistema, būtina pasakyti, kad tai yra labai svarbu tam, kad atsirastų sveikas investicijų klimatas. Kaip sakė ponas Lamberts, yra būtina decentralizuoti, reikia, kad sprendžiamoji galia būtų arčiau piliečių, kad jie E, pamatytų, kad ta centralizuota sistema nebūtinai veikia gerai, nes e, ta sistema nebūtinai yra kompetentinga, nebūtinai nori reformų, o norint sukurti sveiką aplinką investicijoms ir gauti tos Europos fondus, reformos yra būtinas. Aš manau, kad turime pagalvoti, kaip e, kokie tolesni žingsniai galėtų būti po tos kelionės. Aš šią popietę kliūč lankysiuosi, nes Manau, kad į regioną reikia vykti ne vieną kartą per metus į regioną, bet reikia ten lankytis daugiau, reikia pasimokyti iš tokių kelionių, parengti ataskaitas, žiūrėti, kas vyksta paskui. Na ir tikiuosi, kad ponia Kriel ir socialdemokratų frakcija taip pat pateiks savo indėlį rengiant tą e, ataskaitą dėl atsilikusių regionų, labiau atsilikusių regionų. Ir ačiū už tokią sėkmingą, gražią kelionę. Ačiū, ponia Vana. Dėkoju. Aš taip pat sutinku su kolegomis, ypač kolegė Krėl. Norėjau trumpai paminėti tai, apie ką nebuvo kalbėta. Tai yra didžiulis skirtumas tarp Europos 2020 ir vietos programų skirtumo. Tai yra didžiuliai skirtumai tos programos turėtų būti susijętos su struktūriniais fondais. Visos tos lėšos buvo išleistos greitkeliams tiesti Rumunijoje. Tai reiškia, kad e, geležinkeliams, geležin, geležinkeliams lėšų liko mažiau ir labai gaila dėl to. Aš manau, kad laikas apie tai kalbėti, nes galiausiai tai buvo kontraproduktyvus sprendimas, nes tai prieštarauja taip pat ir Europos 2020 tikslams. Mes matėme programų, kurios buvo susijęs su ankstesniu laikotarpiu, 6-13 metų laikotarpiu. O kad dėl administracinės struktūros pritariu tam, ką sakė kolegos. Pone Būda, labai trumpai prašyčiau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie vyko į šią misiją. Ir kliūč regioną to būdu turėjom progą pristatyti įvyko pasikeitimas nuomonėmis dėl to, kas vyksta tame regione. Naujoje šviesoje buvo išvystos tos problemos, su kuriomis regione susidurėma. Norime viską daryti, kad regionas vystytųsi. Ačiū visiems, kurie atvyko į kliūčių. Pirmininkė, dėkoju. Ačiū už šia, šios įspūdžius. Be abejo, labai svarbu parengti tinkamas išvadas, pasimokyti iš to, ką matėme į Sofiją. Buvo kita kelionė spalio pabaigoj. Ar kas nors norėtų savo viziją išdėstyti? Pone Krėl, žodis jums. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė, už tai, kad e, sudarėte sąlygas tai kelionė. Ji buvo labai įdomi, pamatėme įvairius projektus – kurie yra susiję su dviem laikotarpiais. Aš pamačiau, kaip rengėsi Bulgarija pirmininkavimui Europos Sąjungai. Vakar komitete girdėjom, kad tas pasirengimas vyksta, manau, kad Bulgarijos vyriausybė savo pirmininkavimo metu labiau pabrėž sanglaudos politikos svarbą. Manau, kad tikrai labai svarbu turėti taryboje stiprius partnerius tam, kad galėtume tinkamai renkti ir ateityje gyveninti sanglaudos politiką. Bulgarijoje, Sofijoje, sostinėje ir kitur yra labai daug E, praeities palikimo, antikinių liekanų, kurios yra dar po žeme. Jeigu pavyktų įdėkti naujus projektus, manau, kad archeologai jais galėtų labai stipriai domėtis. Mane asmeniškai labai domina ir tai, kad visi tie projektai, kultūriniai projektai ir archeologiniai projektai būtų paremti uh, iš ES fondų, tam reikėtų gal 10 milijonų eurų paskirti. Man tai iš tikrųjų buvo labai pozityvus dalykas, nes tai būtų vienas iš prioritetų, lyginant su to, ką jau esame finansavę kultūros srityje. Ir ačiū organizatoriui šią įdomią kelionę. Dėkoju, ponas Van Nilterbruk. Ačiū, ponė pirmininkė. Pritariu poniai Grėl, pritariu ką, tam, ką jis sakė. Noriu patikoti jums taip pat asmeniškai ir sekretoriatui už tą kelionę. Ji taip pat buvo labai įdomi. Viskas, kas buvo pasakyta ponios Grėl, yra teisingai. Nu, manau, kad reikėtų gal parengti ataskaitą, ypač dėl transporto srities, kad, tas, kad ta ataskaita būtų parengta transporto komiteto nariams. Ir Taip būtų galima parodyti, kaip pasinaudoti sanglaudos politiką tam, kad būtų galima realizuoti infrastruktūros projektus. Tai iš tikrųjų yra puikus pavyzdys. Sofijoje labai gerai yra veikiantis metro e, projektas ir manau, kad verta tokią patirtim pasidalinti ir tai gali būti aktualu ir įdomu kolegoms transporto komitete. Na, aš bent jau manyčiau, kad taip reikėtų padaryti. Aš visapustiškai pritarčiau tokiai žiniai. Pirmininkė, ačiū. Jeigu leistumėte, tarsiu keletą žodžių tik tai. Pirmiausia, ačiū sekretoriatui ir visiems kolegoms, kurie atvyko į Bulgariją. Iš tikrųjų, buvo didžiulis iššūkis. Skrydžio metu mus neblogai papurtė audra, šalta buvo viso vizito metu, bet jūsų susidomėjimas buvo didžiulis, tada ačiū tiems, kurie atvykote, aktyviai dalyvavote visuose sustikimuose. Nuo ministro pirmininko iki vietos savildos struktūrų atstovų sutikome daug žmonių. Tai buvo tie žmonės, kurie arba užmedovaujančias pareigas, arba buvo atsakingi už vairių projektų valdymą. Paskutinę dieną kalbėjom apie dabartinio periodo programų įgyvendinimą. Turėjome progą pamatyti puikių pavyzdžių apie tai, kaip naudojamasi finansinėmis priemonėmis Bulgarijoje. Tai yra naujas elementas mūsų šaliai. Tad buvo iš tikrųjų svarbu parodyti, kaip e, parlamento nariai žiūri į visą tą patirtį. Manau, kad e, mūsų regi komitetui buvo svarbu ten nuvykti, nes tos abidvi šalės yra tarptų minimos, kur, kur kurios labai priklausomos yra nuo sanglaudos politikos. Svarbu pamatyti, kaip ta sanglaudos politika veikia vietose atskiruose regionuose ir atskiruose valstybėse narėse, kur problemos, kaip jau sakėme, yra skirtingos. Ir aš tikiuosi, kad mūsų darbui tai bus naudinga, ypač kalbant apie būsimą sanglaudos politiką. Jeigu kitų komentarų nebėra, ačiū visiems, lauksime taip pat ataskaitos ir apie kelionį į Bulgariją ir apie, apie Rumuniją jau turime, ar ne? Jau turime popierinį variantą tos ataskaitos. O dabar norėčiau dar šiek tiek naukti mūsų darbo atvarkę. Vakar buvo nuspręsta, nes ponas Vanisenroj priimant darbo atvarkę iškėlė klausimą – iš Graikijos kolegoms suteiksiu žodį, kad šie galėtų papasakoti, kokia yra situacija po didžiulių tų potvinių. Diskusijos nebus. Mes turėsime galimybę apie tai diskutuoti vėliau, kai vyks, pažiūrėjau, koordinatorių posėdis apie tai kalbėsime. Kalbėsime apie galimybę pateikti žodinį klausimą plenariniam posėdžiu šią temą. O dabar žodis kolegoms Papadimulis ir Spiraki. Prašyčiau per nelik ilgai nekalbėti, nes mūsų darbo tvarkė šį rytą tikrai labai intensyvi. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kolegoms už tai, kad visi pritarė tam, jog reikia šiandien aptarti šį siūlymą. Diskusijos prašėme aš, kolegas Pirakis ir ponas Van Nistelroj iš APP. Prieš savaitę dabar jau įvyko stikinė nelaimė, didžiulis potvinis. Sakykime, toks įvykis kartą per 50 metų nutinka, tad šį kartą mes jį patyrėm, jis smogė ir Atikos regionui, vakaruose, tai yra šiaip skurdus regionas. E, situacija vietoje tragiška. 21 žmogus žuvo, didžiuliai materialiniai nuostoliai. Vyriausybė jau ėmėsi priemonių tam, kad būtų padėta žmonėms, kurie labai nukentėjo nuo tos tikinės nelaimės, kad būtų šiek tiek pagerinta tų žmonių padėtis ir kad būtų galima pateikti apsaugos priemonės nuo potvinių. Visos visuomenės grupės Graikijoje nukentėjusiesiems taip pat pademonstravo didžiulį solidarumą. Manau, kad koordinatorių posėdėje politinės frakcijos turėtų susitarti, pateikti tą siūlymą, kurį pateiktumėte jūs, ponė pirmininkė, kad būtų pateiktas žodinis klausimas plenariniam posėdžiui, kad e, lapkričio 29.30 būtų galima šią temą kalbėti. Kaip mes darėme, pažiūrėjau, tuo atveju, kai e, įvyko potviniai Italijoje ar miškų gaisrai Portugalijoje. Kitas dalykas. Mes kaip parlamentas turėtume paprašyti Europos komisijos, kad ji padarytų viską, kas yra jos galioje, laikydamas visų taisyklių, kad šis Europos solidarumas galėtų būti išreikštas praktiškai, pinigais, kitokią pagalbą, žmogiškąją pagalbą, nes tokioje sunkioje situacijoje kai vyksta tokia didžiulė tragedija žmonėms, reikia, kad graikijos žmonės pajustų tą ES solidarumą. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponė Spirakim. Ačiū visiems kolegoms mūsų komiteto, kurie išreiškė paramą Graikijos žmonėms. Tai jums leidus keletą pastabų norėčiau pasakyti. Ponas Papadimulis jau pristatė tą situaciją, kurią patyrė Graikija. Situacija tikrai sunki. Galėčiau pasakyti, kad oficialus žuvusių skaičius yra 22 tačiau yra didžiulių kitų nelaimių, nuostolių patyrė įmonės, žmonės teko perkelti ir panašiai. E, žmonės patyrė sunkiai vertinamų nuostolių, įmonės taip pat. E, Vandentėkis taip pat buvo apgadintas, daug žmonių neturi vandens arba turi tik ribotą prieigą prie elektros. Savivaldybės taip pat nukentėjo ir reikia pasakyti, kad tas stichinė nelaimė smogė skurdžiausiam regionui Atikai. Aš esu EPP narė, pritariu jūsų siūlymui, kad būtų pateikta žodinis siūlymas šio mėnesio pabaigoje. Būtent dėl to norėčiau aptarti galimybę pakviesti Europos komisiją kad būtų padaryta viskas, kad pagalba būtų teikiama ne tik nacionalinių pagrindų žmonėms, kad būtų rasta daugiau lėšų, daugiau finansavo priemonių, e, sakykime, už solidarumo fondo ribų, kaip buvo daroma Italijos atveju. Aš taip pat norėčiau jūsų paprašyti aptarti galimybės padaryti pakeitimus susijusius su solidarumo fondo reglamentu. Šalyse, kur BVP mažėja daugiau negu 10 metų, kaip buvo mano šalyje, kad būtų rasta galimybių tokiom šalims padėti daugiau. Tai štai dėl to prašau jūsų visų solidarumo ir dėkoju už teigiamą jūsų reakciją. Dėkoju, sako pirmininkė. Koordinatorių posėdėje šis klausimas yra įtrauktas į darbo tarkę. Ir mes iš tikrųjų, ko gero, pateiksim ir žodinį klausimą diskusijai plenardėme posėdėje, bet turiu paminėti, kad šis komitetas nusprendė ir sulaukėme plenarinio posėdžio paramos, kad visos valstybės narės gali iš struktūrinių fondų panaudoti dalį lėšų tam, kad būtų galima po uh, e, stikinių nelaimių atkurti situaciją Tai yra toks sprendimas ir mes tikimės, kad Graikijos vyriausybė tuo pasirinkimu tą galimybę pasinaudos. E, taip pat tikimės, kad mes savo ruoštų taip pat rasime papildomų sprendimų. Aš jaučiu didžiulį solidarumą su Atenus žmonėmis, su Graikijos visos žmonėmis. Tikrai labai gaila dėl tos tikinės nelaimės ir tikiuosi, kad Graikija uh, atsigaus, atsities po tos tragedijos. Ačiū. O dabar Tęsime darbą, vyks balsavimas. Pasisakymas ne į mikrofoną, vertėjai negali girdėti kalbėtojo. Pirmininkė, norėčiau paaiškinti štai ką. Ar leisite man pasisakyti, sakė pirmininkė, sako pirmininkė. Vienintelis skirtumas tarp jūsų ir kolegos, kurie jau kalbėjo, yra tai, kad jie apie tai jau kalbėjo. Jie siuntė žinutės, prašė, diskutavo, susitiko su politinėmis frakcijomis. Ir jie paprašė būtent šio laiko. Būtent dėl to jums buvo suteiktas žodis. Aš prašiau žodžio. Jeigu girdite mane be abejo, aš jums galiu suteikti žodį, sako pirmininkė. Dėkoju. Tas stifinės nelaimės dėl potvinių, kai žuvo 22 žmonės, yra didžiulio amžino nusikaltimo pasiekmė. Tas nusikaltimas tęsiasi pernelyg ilgai. Vietos struktūros E, dabar sako, kad ES nacionalinė valstybė už tai yra atsakingi. Graikijos vyriausybė jau paskelbė, kad nenori šimtų procentų atlyginti visoms aukoms patirtų nuostolių. Ir, pavyzdžiui, netlyginims žmonėms nuostolių dėl prarastų automobilių. Ir kai kuriems e, siūlo nepadėti atkurti darbo vietų. Dėl to mes turėtume savo komitete pateikti siūlymą, kad būtų nuostoliai atlyginti visiems vietos žmonėms. Taip pat reiktų atlyginti ne tik įmonėms nuostolius, bet ir privatiems asmenims. Taip pat turėtume kreiptis į Europos komisiją o mūsų komitetas turėtų pateikti siūlymą. Tiksliau, mūsų komitetas turėtų pateikti žodinį klausimą, kurį pasiūlė komunistų frakcija. Regioninis fondas taip pat turėtų skirti lėšų paramai mūsų šaliai. Pirmininkė, ši diskusija nebuvo diskusija. Būtent dėl to mes norime, kad plenarnėme postėje būtų surinkta diskusija, jūsų reakcija ir jūsų, e, jūsų veiksmai paskui parodys, ar jūs tikrai norite padėti to regiono skurdžiausiam žmonėms. Ačiū. Dar kartą kartoju, sako pirmininkė, kad regio komiteto koordinatoriai šiandien kalbės apie galimybę pateikti žodinį klausimą ir gal ir surenkti diskusiją plenarnėme posėdyje. Mes jau pareiškėme savo paramą Graikijos piliečiams. Pasinaudosime visais e, būdais, visomis teisinėmis galimybėmis tam, kad galėtume atėnų piliečiams padėti ir piliečiams tų regionų, e, kurie nukentėjo nuo tos stichinės nelaimės. Reišku, visą savo paramą Graikijos žmonėms. O dabar tęskime darbą pagal darbo atvarkę ir pereisime prie balsavimo. Pradėsime nuo pono Gotsolino pranešimo. Tai yra ES makrono, makro regioninių strategijų įgyvendinimas. Pone Kretsu nori kalbėti. Ponas Kocolino prašė manęs pasakyti, jog jisai atsiprašo, nes negali dalyvauti ir jis labai apgalistauja dėl to. Dėkuoju. Dėkoju. Tad e, dabar balsavimas ir e, pradedame nuo 20 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 53 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau pereikime prie NV pakeitimo 48. 48, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta Pasirodo, turime balsuoti dėl visų NV pakeitimų. Atsiprašau. Taigi NV 48 jau balsuotas, 50 barkas už, prieš, susilaikė, atmesta. NV 52 už, prieš, susilaikė, atmesta. NV 53 už, prieš, susilaikė, atmesta. NV 56 už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. Jeigu priimta, tai čia viskas atkrenta. Toliau devintas kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. Dabar NV27 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. NV37, kas už, prieš prieš susilaikė atmesta. Dešimtas kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. 63 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. 63 už, prieš susilaikė priimta. NV28 už, prieš susilaikė atmesta. NV31 už prieš susilaikę atmestą, NV32 už prieš susilaikę priimtą. 11 kompromisas kas už prieš susilaikę priimtą. 12 kompromisas kas už prieš susilaikę priimtą. 13 kompromisas už prieš susilaikę priimtą. Toliau NV21, kas už, prieš susilaikę priimta. NV22 už, prieš susilaikę atmesta. NV18 už, prieš susilaikę atmesta. NV25 už, prieš susilaikę atmesta. NV9 už, prieš susilaikę atmesta. NV16 už prieš susilaikę atmesta. NV23 už prieš susilaikę atmesta. NV26 už prieš susilaikę priimta. Toliau 14 kompromisas už prieš susilaikę priimta. 15 kompromisas kas už prieš susilaikę priimta. 16 kompromisas už prieš susilaikę priimta. 17 kompromisas už prieš susilaikę priimta. Toliau pereikime prie 102 pakeitimo, kas už prieš susilaikę atmesta. 103 pakeitimas už prieš susilaikę atmesta. 18 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas 19 už, prieš, susilaikė, priimta. 112, tiksliau 117, atsiprašau, pakeitimas, 117 už, prieš, susilaikė, atmesta. 118 už, čia žodinis pakeitimas Ar kas, kas nors prieštarautų žodiniam pakeitimui? Ne. Tai tada balsuojame dėl jo. Kas už, prieš susilaikė priimta. 20 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 21 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 130 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 22 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 135 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 136 už, prieš, susilaikė, priimta. 140 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 143 pakeitimas Taip, teisingai. Už, prieš, susilaikę, priimta. 145 už, prieš, susilaikę, priimta. Atmes, atsiprašau. 147 už, prieš, susilaikę, priimta. 23 kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 24 kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 25 kompromisas už prieš susilaikę priimta. 26 kompromisas. Už prieš susilaikę priimta. 153 pakeitimas, kas už Vėl žodinis pakeitimas. Ar kas nors tam prieštarautų dėl žodinio pakeitimo? Ne. Balsuojame dabar dėl žodinio. 153, kas už prieš susilaikę. Priimta. Pirmasis pakeitimas dėl konstatuojamų dalių už prieš susilaikę. Priimta. 27 kompromisas už prieš susilaikę. Priimta. 28 kompromisas už prieš susilaikę priimta. 29 kompromisas už prieš susilaikę priimta. 12 pakeitimas, kas už prieš susilaikę atmesta. 13 pakeitimas kartu su žodiniu pakeitimu. Čia kas nors prieštarautų, ne, tokia atveju balsuojame, kas už prieš susilaikę priimta. 30 pakeit, kompromisas už prieš susilaikė priimta. Dabar NV5 už prieš susilaikė priimta. NV7 už prieš susilaikė atmesta. Na ir galiausiai dabar balsavimas elektroniniu būdu dėl viso pranešimo. Pradėkime balsavimą. Balsavimas baigiamas. Priimtas, patvirtintas pranešimas. Sveikiname pono Kocolino. Kitas balsavimas yra pranešimas, nuomonė tiksliau, pono, pono Hetmano dėl Europos solidarumo korpuso. Pone Hefmanai, ar turite ką nors pasakyti? Ne, tokiu atveju pereikime tiesiai prie balsavimo. Pradėkime nuo 15 kompromiso, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 16 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 17 kompromisas už, prieš, susilaikė, Priimta. 98 pakeitimas, kas už. 98 kas už. Prieš susilaikę. Atmesta. 18 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 102 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 103 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 104 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, man atrodo, atmesta, bet siūlau dar pasitikrinti elektroniškai. Taigi balsavimas pradedamas elektroniškai dėl 104 pakeitimo. Balsavimas baigiamas. Atmestas pakeitimas šis. 105 pakeitimas dabar kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 19 kompromisas kas už, prieš, susilaikę, priimta. 108 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimta. 109 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 20 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 114 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 21 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 22 kompromisas už, prieš, susilaikė, Priimta. 125 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 126 pakeitimas už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 23 kompromisas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 24 kompromisas kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 135 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 136 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 137 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 25 kompromisas, už, prieš, susilaikė, priimta. 141 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 26 kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 144 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę. Pasitikrinkime elektroniškai 144 pakeitimas. Tikrinkime elektroniškai dabar. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 145 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 146 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ar tikrai norite patikrinti? Gerai, 146 pakeitimas, tikrinkime elektroniškai, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmestas šis pakeitimas. Toliau 147. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 149. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 148 Atkrenta? Ne, vis dėlto balsuojame. 148. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 150 už, prieš susilaikė atmesta. 151 už, prieš susilaikė atmesta. 152 už, prieš susilaikė priimta. 27 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 157 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 158 už, prieš, susilaikė, priimta. 159 už, prieš, susilaikė, atmesta. 160 dešimtas už prieš susilaikę priimta. Dvyliktas pakeitimas, kas už prieš susilaikę, man atrodo patvirtinta. Norite patikrinti dvyliktą pakeitimą? Gerai, balsuojame, tikriname elektroniškai. Dvyliktas pakeitimas, pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Vieno balsų persvara. 162. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 13. Pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 163. Už, prieš, susilaikė atmesta. 164 pakeitimas atsiimtas. Toliau 28 kompromisas Kas už? Prieš. Susilaikę. Patikrinkime galbūt elektroniniu būdu. 28 kompromisas elektroniškai balsuojame. Galbūt pakartokime balsavimą dėl šio kompromiso, nes čia techninis nesklandumas įvyko. Taigi 28 kompromisas elektroniškai balsuojame, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Tai dabar balsuosime dėl dviejų išbraukimų. 165 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 166 pakeitimas už. Taigi čia atkrenta, mes nebalsuosime dėl to. Dabar 14 pakeitimas, kas už, Keturioliktas pakeitimas. Mes nepritarėme kompromisui, balsavome dėl kompromiso teksto, tai dabar keturioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Norite patikrinti? Gerai, keturioliktą pakeitimą tikrinkime elektroniškai dabar. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 167 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 168 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, man atrodo, atmesta. 29 kompromisas. Ar norite patikrinti 168 elektroniškai? Gerai, tikrinkime. Balsavimas pradedamas. 168 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta vieno balso persvara. Prašau. 29 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 171 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 172. Už? Prieš susilaikė priimta. 173. Už? Prieš susilaikė priimta. Čia dabar atkrenta. 175. Už? Prieš susilaikė priimta. 176 už prieš susilaikę atmesta, 177 už prieš susilaikę priimta, 178 už prieš susilaikę priimta, 179 už prieš susilaikę priimta, 180 už prieš susilaikę priimta. 30 kompromisas už prieš susilaikę priimta. 184 pakeitimas už prieš susilaikę priimta. Norite patikrinti 184 pakeitimą? Gerai, elektroniškai tikrinkime, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 31 kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 32 pakeitimas. Už prieš susilaikę priimta. 190 pakeitimas už prieš susilaikę, man atrodo, atmesta. 191 pakeitimas už prieš susilaikę priimta. 192 pakeitimas už prieš susilaikę priimta. 193 už prieš prieš susilaikę atmesta, 194 už, prieš susilaikę priimta, 195 už, prieš susilaikę atmesta, 196 už, prieš susilaikę atmesta, 197 už, prieš susilaikę atmesta, 198 už, prieš susilaikę atmesta. 199 identiškas pakeitimas, kaip ir 198, ką tik jį atmetėme. 200 atkrenta, atmes, tai ne, 200, kas už, prieš susilaikė atmesta. 201 už, prieš susilaikė priimta. 202 už, prieš susilaikė atmesta. 203 už, prieš susilaikė priimta. 204 už prieš susilaikę priimta. 205 už prieš susilaikę priimta. 206 už prieš susilaikę priimta. 207 už prieš susilaikę priimta. 208 už prieš susilaikę priimta. 37 kompromisas už prieš susilaikę priimta. 17 pakeitimas už prieš susilaikę. Gal galėčiau paprašyti pakelti rankas. Už prieš susilaikę atmestą. Ar norite pasitikslinti elektroniškai dėl 17 pakeitimo? Prašau. 17 pakeitimas. Manęs paprašė patikrinti elektroniškai. E, ne pirmą kartą, bet ar tikrai reikėtų dabar klausyti patarėjų dėl patikrinimo elektroniškai? Aš viską girdžiu. Paskutinį kartą turėtų tai būti. Patarėjai prašo patikrinti elektroniškai. Nariai, suprantu, bet jūsų patarėjai negal. Pirmininkė, taip, jūs teisus. Iš patarėjų prašymo elektroniškai patikrinti nepriimame, bet iš regi, o iš regi komiteto narių priimame. Taigi paprašysiu patarėjų tyliai, ramiai sėdėti balsavimo metu. Atsiprašau, jeigu taip nutiko. Prašyčiau būti atidiems. Dabar 17 pakeitimas elektroniškai dėl EPP narių prašymo. Taigi dabar elektroniškai balsuojame. Balsavimas baigiamas. Priimta. Du šimtai dešimtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 211 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 212 pakeitimas kas už, prieš susilaikė, priimta. 33 pakeitimas kas už, prieš susilaikė, priimta. 217 pakeitimas už, prieš susilaikė, atmesta. 218 pakeitimas už, prieš susilaikė, priimta. Dabar 219 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 34 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 221 komprom... pakeitimas, tiksliau, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 222 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 35 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 224 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 25 už, prieš susilaikė atmesta. 226 už, prieš susilaikė atmesta. 227 už, prieš susilaikė atmesta. 228 už, prieš susilaikė atmesta. 229 už prieš susilaikė atmesta. 230 už prieš susilaikė atmesta. 231 už prieš susilaikė priimta. Patikrinkime elektroniškai 231 Pradėkime balsavimą dėl 231. 231. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Ačiū. Atmesta. 2, 3, 2 dabar. Už. Atsiprašau. Gal galime parodyti rezultatus. 6 balsavo už, 30 prieš ir niekas nesusilaikė. Atsiprašau, per greitai perbėgome prie kito pakeitimo, aš tiesiog skubu labai. 2-3-2 dabar. Už, prieš, susilaikę, atmesta. 2-3-3, už, prieš, susilaikę, atmesta. 2-3-4, už, prieš susilaikę atmesta. 2, 3, 5 už prieš susilaikę atmesta. 2, 3, 6 už prieš susilaikę atmesta. 2, 3, 7 už prieš susilaikę atmesta. 2, 3, 8 už prieš susilaikę atmesta. 2, 3, 9 už prieš susilaikę atmesta. 2, 3, 9 už prieš susilaikę atmesta. 2,40 už prieš susilaikę atmestą. Konstatuojamosios dalys 20 pakeitimas už prieš susilaikę priimta. 21 pakeitimas už prieš susilaikę atmestą. Norite patikrinti 21-ąjį, man tai čia aišku buvo. Bet gerai, patikrinkime elektroniškai dabar 21-ąjį pakeitimą. Balsavimas baigiamas. Ar matote rezultatus dabar? Ačiū. Pirmas kompromisas. Už, prieš, susilaikę, priimta. Antras kompromisas. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaikę priimta. Penktas kompromisas už, prieš susilaikę priimta. Šeštasis kompromisas už, prieš susilaikę priimta. 45 pakeitimas už, prieš susilaikę atmesta. Septintas kompromisas už, prieš susilaikę priimta susilaikė, priimta. 51 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, priimta. 8 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, priimta. 54 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, priimta. 55 už, prieš, susilaikė, priimta. 56 už, prieš, susilaikė, priimta. Devintas kompromisas už prieš susilaikę priimta. 59 pakeitimas už prieš susilaikę, man atrodo, atmesta. Norite patikrinti gerai. 59 pakeitimas, tikrinkime elektroniškai, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dešimtas kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktas kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 65 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Norite patikrinti 65 pakeitimą? Gerai, tikrinkime elektroniškai 65. Balsavimas baigiamas. Priimta. Atsiprašau, suklydau. 13 kompromisas, kas už, prieš, Atsiprašau, praleidau. 12 kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Dabar 13 kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Toliau 36 kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 71 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. 72 Antras pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 73 pakeitimas. Kažkas prašė balsavimo dalimis atskirai. Turime dvi dalis. 73 pirmiausia pirmoji dalis, kas už prieš susilaikė priimta. Toliau antra dalis. 73 kas už, kas prieš susilaikė, man atrodo, patvirtinta. Norite patikrinti elektroniškai? Gerai, tikriname 73 pakeitimo antrąją dalį elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 74 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 75 kas už, prieš susilaikę priimta. 76 už, prieš susilaikę priimta. 14 kompromisas kas už, prieš susilaikę priimta. 80 pakeitimas kas už, prieš susilaikę atmesta. 81 pakeitimas už, prieš susilaikę priimta.

priimta. Na ir dabar balsavimas dėl viso dokumento. Prašau balsuoti elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta nuomonė. kadangi vėluojame dėl to, kad užtęsėme diskusijas ryte, vėluoja ir klausimai, vėluoja diskusija su komisijos nariu Otingeriu. Paprašysiu dabar galbūt sukeisti šiek tiek darbo atvarkę, pirmiausia aptarti padiskutuoti su ponu Otingeriu, o po to jau dėl ponios Maletič nuomonės balsuoti. Ačiū už supratimą. Taigi dabar e, pirmiausia žodis komisijos nariui Otingeriui. Uh, dear colleagues. Mėly kolegos, norėčiau Regi komiteto vardu pasveikinti komisijos narį ponį Otingerį. Ar galėčiau paprašyti tylos, nes salėje labai daug triukšmo. Jeigu kolegos nori kalbėtis, tai turėtų kalbėtis ne salėje. Dėkuoju. Noriu pridurti, jog e, Regi komitetui labai svarbu susitikti su komisijos nariu Otingeriu, todėl kad su juo mes aptarėme sangaldos politikos ateitį, aptarėme DFP bei e, kitus klausimus, kurie susiję su ES e, biudžetu. Tad labai džiaugiamės, matydami komisijos narį savo posėdėje, dėkojame, kad satikote dalyvauti mūsų posėdėje, žinome, kad jūs labai užsijėmės, tad e, bandysime viską organizuoti kaip įmanoma sklandžiau ir lakoniškiau. Dėkoju, ponė pirmininkė gerbiami parlamento nariai. Dėkoju už šią galimybę padiskutuoti su regijų komitetu apie ES finansinius išteklius ir mūsų biudžeto strategiją. Tai yra be galo svarbus mums klausimai. Manau, kad e, per ateinančius mėnesius mes taip pat dar e, diskutuosime su jumis apie sanglaudos politiką. Šiais klausimais e, diskutuosiu ir su atskiromis frakcijomis. Tad 18 e, metų biudžetas tarybos biudžeto komitete šiandien mes e, jau uh, Šis klausimas yra jau aptariamas ir mes manome, kad bus pakankama veiksmų laisvė, kad užtikrintame visus mokėjimus sanglaudos e, politikos rytyje. Biudžetas buvo priimtas e, per vėlai ir dėl to procesas vyksta truputį lėčiau, kai kurių fondų tvirtinimas dėl to vėluoja 17 metais, tai yra, kuomet buvo tikri, tvirtinamas 15 metų biudžetas. Tas vėlavimas prasidėjo ir dėl to 17 metais vis dar iškyla kai kurių problemų ir kadangi išlaidų lygis yra didesnis, tai yra perkeliama į kitus biudžetinius metus, tad laikotarpį nuo 13 metų buvo padaryta tam tikrų klaidų ir e, 13-17 metų laikotarpių padarytos klaidos neturėtų būti kartojamos vėliau. Mes turime iš to pasimokyti. Dabar mes kalbame apie DFP laikotarpį po 20 metų. Jūs skaitėte mūsų darbo dokumentą šituo klausimu. Ir jūs konstatavote, jog mums iškyla kai kurių problemų. Mums e, iškyla pajamų nepakankamumo problema dėl breksito. Nuo 10, galbūt net nuo 12 iki 14 milijardų trūks per metus. Taip pat e, kadangi nuolat prašoma naujų finansavimų, valstybių įmokos tampa nebepakankamos joms padengti. Ir išlaidos įgyja kitokį mastą, negu kad buvo prognozuota 13 ar 15 metais, todėl kad nuo to laiko suintensyvėjo migracijos krizė, kitos krizės, ES taip pat turi vis daugiau skirti visomajam bendradarbiavimui, gynybai, saugumui, moksliniams tyrimams gynybos rytyje. Tad jeigu norime siekti visų šitų tikslų ir turėdami galvoje, kad mūsų pajamos mažėja, o reikia pinigų vis daugiau, tai mes turime numatyti tam tikrą strategiją. Kaip atremti visus tos iššūkius, esant mažesniems pajamoms. Aišku, mes turime labiau taupyti, tačiau turime ieškoti ir kitų pajamų šaltinių. Mes taip pat e, turime ieškoti naujų finansavimo šaltinių, kaip sakiau, ir e, todėl turime galvoti apie didesnį veiksmingumą, apie kai kurių reglamentavimo suprastinimą. Mes taip pat e, tai yra Europos komisija, siūlys e, naują biudžetinę programą kitų metų gegužės mėnesį. Aš asmeniškai esu už sanglaudos politiką. Mes esame išnagrinėję ne vieną galimą scenarijų. Aš manau, kad sanglaudos politika per ateinančius dešimt metų vaidins esminį vaidmenį Europos regioninės politikos srityje. Ši politika padeda mums daryti pažangą. Mes jau darome tą pažangą. Jeigu mes nutrauktume sanglodos politiką, tuomet e, nukentėtų labai daug projektų. Aišku, nežinau, kokia bus padėtis 20 metais, tačiau e, remdamasi savo patirtimi sukaupta iki šiol, Mes 90 metais Vokietijoje pradėjome gyvendinti nacionalinę sanglaudos programą, kad padėtume rytų Vokietijai. Mes nusprendėme padėti tiems rytų regionams, kurie prisijungė prie federacinės Vokietijos 90 metais. Aišku, Helmutas Kolis savo laiku žadėjo e, aukso kalnus ir e, padėtis taip greitai nekito į teigiamą pusę. Tačiau vėliau tie pokyčiai vis dėlto pasimatė. Görlicas e, labai geras pavyzdys yra Rytų Saksonija. Tai yra labai simboliškas pavyzdys. Naujosios valstybės narės taip pat apie 90 metus nusprendė įgyvendinti savo nepriklausomybę nuo Maskvos. Po 90 metų tos valstybės tapo nepriklausomomis ir nusprendė eiti Europos integracijos keliu, paskui tapo ES narėmis. Ir šios e, valstybės gyveno gaudamos paramą per sanglaudos e, e, politiką ir mes taip pat matome pokyčius. Todėl aš e, pasisakau už tinkamą biudžeto finansavimą sanglaudos politikai. Tačiau, aišku, ne viskas yra taip paprasta. Tie, kas žada jums, jog biudžetas didės, nebūtinai ištesės tą pažadą vis dėlto biudžetą teks apkarpyti. Tai bus chirurginiai apkarpimai ar apipjaustimai e, ir jie nekels grėsmės sanaldos politikai. Taryboje iš tikrųjų buvo karštų ginčių dėl būsimo biudžeto. Kokios šešios, aštuonios valstybės narės nori prašyti komisijos kad tik tai vienas procentas BVP, e, vieno procento BVP dydžio įmokos būtų mokomas į ES biudžetą. Jeigu tai būtų, būtų nebeįmanoma finansuoti Europos projektų. Tad aš e, taip pat klausiu savo kolegų, jeigu Mes darysime taip, kaip pagėdavo tos valstybės, kurios nori optimizuoti išlaidas. Kaip bus tuomet? Ir, o jeigu mes įtikintume tas valstybės, jog reikėtų ne vieno procento dydžio įmokų, bet dviejų procentų. 2 procentai būtų pakankamas lygis, kad galėtume atremti visus iššūkius ir migracijos, uh, gynybos srityje ir, ir kitus iššūkius. Pabėgėlių integracija ir taip toliau. Kai kas sako, kad e, pabėgėlių integravimas turi vykti sangalos politikos sąskaita. Vokietija, Danija, Švedija yra tarptų valstybių, kurios nori mažiau išleisti. Tačiau tos valstybės nesupranta, jog reikia pusiausvėros tarptų dalykų paprasčiausiai. Ir tos valstybės turėtų mokėti tik truputį didesnės įmokas. Jeigu sanglaudos politikos finansavimas sumažėtų 30 procentų, tai iš tikrųjų būtų labai didelis smūgis. Tuo tarpu 10 procentų sumažėjimas dar būtų galbūt e, pakenčiamas. Sanglaudos politika turi būti vykdoma visose valstybėse narise ir turi būti išlaikyta. Jeigu mes remsime tik tai mažiausiai išsivyščiusius regionus, tai tuomet labiausiai išsivyščiusiuose turtingiausiuose regionuose sanglaudos politikos parama E, mažės ir tuomet sąjungos politika nebelabai pasiteisins. Tai bus tos politikos fiasko. Mes turime siekti, kad būtų užtikrinta pridėtoji e, papildoma vertė. Tad e, aš noriu, kad mes įrodytume sąjungos politikos papildomą vertę visose ES regionuose. Mes įgyvendame tarp valstybinius projektus, infrastruktūrinius projektus. Tie projektai kartais susiję su keturiomis, penkiomis, šešiamis valstybėmis, apima šešias valstybės. E, Europos e, infrastruktūros priemonė ir jos įgyvendinimas. Tačiau, sakykime, kalbam apie projektą Bulgarijoje. Tai yra geležinkelio projektas geležinkelio linija jungianti Sofiją su e, kaimo tam tikromis vietovėmis. Ar įgyvendinus tokį projektą nepasiekiama pridėtoji vertė? Juk taip. Aišku, atsakingi už biudžetą sakys taip, tai e, palies tik tai Bulgariją. Tai kodėl tai sanglaudos politika? Taip, iš tikrųjų, nauda gaus Bulgarija. Būtent e, todėl aš e, manau, kad mes e, turime siekti išmanios politikos. Europos Sąjungoje BVP dalis yra e, 30 tūkstančių eurų žmogui. Luksemburgė ta dalis yra 90 tūkstančių, pavyzdžiui. Bulgarijoje mažiau nei 10 tūkstančių. Tad matote, 90 tūkstančių, 10 tūkstančių, kai kuriuose valstybėse apie 50 tūkstančių. Tie skirtumai greuna Europos Sąjungą. Ir mes negalime tų problemų spręsti temdami Luksemburgą žemyn, tačiau mes turime padėti Lietuvai, Latvijai, Estijai, Rumunijai, Bulgarijai šios valstybės, panaudodamos sanglaudos e, politiką ir kitas ES priemonės, sustiprino savo e, ekonominį e, konkurencingumą. Tų valstybių BVP dalis vienam gyventojui padidėjo ir tai yra būtent tų politikų dėka. Todėl turime kitais ateinančiais dešimtmečiais tęsti tų politikų įgyvendinimą. Tad jeigu tai yra projektai Bulgarijoje, pridėtoji papildoma vertė vis tiek pasiekiama, net jeigu projektas netarp valstybinis, o e, yra gyvenamas tik tai e, vienoje valstybėje, jos viduje. Todėl mes turime įtikinti tarybą, kad e, tokia bendra mūsų strategija turi būti gyvenama ir toliau ateityje, kad galėtume veiksmingiau investuoti Europos Sąjungoje. Ir aš įsipareigoju, kad sieksiu to. Kitas dalykas. Business as usual. Tai yra įprastinės politikos tesimas. 2020 m. gruodžio mėnesį bus priimtas sprendimas dėl kitos DFP Tai yra per vėlai, mes prarasime metus. Tuo tarpu galėtume išvengti to. Nes e, sprendimas yra tik vienas. Komisija 18 metų gegužės mėnesį, po to, kai jau bus žinomas Brexito pasiekmes tiksliau, ir e, žinomi prieš tai buvusios DFP rezultatai, tuomet kartu su pirmininkančia Bulgarija, su taryba mes e, pradėsime dėrybas ir 19 metų, gegužės mėnesį, mes jau galėtume pateikti naujos DFP projektą kitam dešimtmečiui nes e, tai yra projektai, kurie susiję su mokyklomis, vietinės valdžios institucijomis, pramonės sektoriumi ir taip toliau. Čia kalba sukasi apie gerą valdyseną, apie tarp valstybinius projektus ir tarp valstybinį darbą. Taip, Junktinė karalystė išeina iš ES, Aišku, šitie, šitie dalykai yra problematiški, tačiau mes turime spręsti tas problemas, optimizuodami savo darbą, didinami veiksmingumą. Mano kolegos Krecu, Tyson ir kiti taip pat mano, kad e, sangdos politika yra naudinga ir mes šiuo klausimu dar kalbėsimės toliau su jumis ir konstruktyviai bendradarbiausime. Dėkoju. Jūs e, žinote, kad e, mes turime labai mažai laiko šiandien, todėl aš norėčiau, kad e, pirmiausiai kalbėtų frakcijų koordinatoriai ir norėčiau paprašyti, kad jie kalbėtų labai lakoniškai. Kalbėjimo laikas viena minutė, gal truputį, truputį daugiau. Dėkuoju. EPP vardu. Jūs kalbėjote apie įprasnę politiką. Jūs pateikėte mums informacijos, mes galime į tai žiūrėti kaip į tam tikrą mūsų darbotvarkės e, variantą. Tad tai reiškia, kad mes kaip parlamentas turime dabar būti labai konkretus. Yra o, penki galimi scenarijai, tačiau jūs sakėt, kad turime būti konkretesni Ir e, sąjungos politika yra svarbi Europos Sąjungai įvairiais požiūriais. Jūs kalbėjote apie papildomą vertę ir apie geresnį pasirengimą. Aš manau, kad e, mes jau galime teikti per e, plenarinį posėdį priimtų sprendimų rezultatus Manas Bresko, komisijos atstovas, sakė, jog e, komisija jau dirba paprastindama įvairius e, aspektus ir dabar analizuoja, aiškinasi, kokie bus poreikiai kitam laikotarpiui. Tad mes turime tą patį daryti šiame komitete per ateinančius mėnesius. Jeigu mes uh, Jeigu mes galime daryti greitą pažangą, aš manau, kad tai yra įmanoma. Aš e, klausiausi to, ką sakė komisijos atstovas, e, nes komisija dirba pastraipsniui, analizuoja, o tarybos atstovas, pirmininkaujant taryba, pirmininkaujant Maltai, praktiškai pasiekė susitarimą. Bet šiandien jūs kalbėjote apie sanglaudos politiką ir kalbėjote apie galimą vėlavimą. Sakėte, kad reikia išvengti praeities klaidų ir tai reiškia, kad svarbiausi dalykai turi likti svarbiausiais busimoje DFP. Aišku, manau, kad mes savo pastangų dėka galime užtikrinti tą reikiamą pažangos tempą. Pana Kar... Krel, dėkoju ponui komisijos nariui. Labai džiaugiuosi išgirdus tai, ką jūs sakėte. Aš visiškai pritariu jums. Aš manau, kad e, mums pavyks. Ir jeigu bus pasiekta, kad įmokos bus didesnės, ne vienas procentas BVP, tai bus geras dalykas, nes 15 metų, 15 atsiprašau, procentų sumažinimas sanglaudos biudžeto iš tikrųjų labai smarkiai e, pakenktų finansavimo galimybėms. Todėl aš manau, kad turime pasisakyti už tai, kad būtų remiami visi regionai. Turiu keletą klausimų dėl šitų dalykų. Aš e, galbūt e, labai ilgai, per ilgai dirbu regio komitete. Jūs e, nekalbėjote apie nusavų išteklių sistemą, apie tokią naują sistemą, užtikrinančią pajamas. Tai galbūt galėtumėte pateikti informacijos ateityje išsameu šitais klausimais. Mes esame pasirengę dirbti intensyviai, dėti pastangas, kad kad pirmos trilogo dėrybos vyktų iki 18 metų gegužės mėnesių. Ir e, mes e, paskui diskutuosime apie tai birželio mėnesį. Miltenburg. Dėkoju. Sveikinus atvykusi, ponė komisarė, o tęsiu pasisakymą angliškai. Buvo kalbama apie tai, kad reikės pasiekti daugiau turint mažiau lėšų. Tai didžiulis iššūkis. Bet turiu keletą klausimų ir pastabų. Pirmiausia, labai įdomus buvo jūsų išreikštas požiūris į sąlygiškumą. Pirmiausia, kai kalbame apie tai, kad reikia struktūrinių reformų kurios labiau atsitiktų Europos semestrą ir kad mažiau būtų išleidžiama pinigų, kaip paskatinti uh, um, geresnę verslo aplinką, makroekonominės reformas, kaip pasiūlyti. Jūs sakote, kad su teisinė valstybė reikėtų susijęti sąlygiškumo taisyklės ir kaip įgyvendinti tuomet su mažiau pinigų e, sanglaudos politiką. Ka, ka, kaip galėtumėt pakomentuoti šias mintis? Ir dabar norėčiau išgirsti jūsų nuomonę integruotą finansinių priemonių panaudojimą. Uh, kaip elgtis, kai e, prašoma daryti daugiau, turint mažiau lėšų, kai iššūkiai didėja. Ir paskutiniai du klausimai, kaip su daugiametė finansinė programa, kodėl e, nieko negirdėjom apie tai. Pono Junkerio komisija yra politinė komisija, mes turėtumėm e, daugiametį finansinę programą sieti su penkių metų laikotarpiu, gal du kart po penkis metus reikėtų apimti tą laikotarpį. Turėt, galbūt reikėtų numatyti 2030 metų strategiją. Kol kas atrodo nieko nesakom apie tos strategijos rengimą. Na ir mano paskutinis klausimas, kaip apie fondų jungimą, integravimą. Kodėl, pavyzdžiui, neįtraukti kai kurių fondų, e, kodėl neįjungti į strateginių investicijų fondų, tai gali būti naudinga. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Alde grupės koordinatorių išgirdom, o dabar ponui Obaržiai žodis, jis yra iš GUE frakcijos, prašau. Pone pirmininkė, dėkoju už suteiktą žodį, jums, ponė komisarė, ačiū, kad palaikote sanglaudos idėją. Aš matau, kad kaip Vienoje kalbėjo prezidentas Junkeris, jūsų susitraukimas į šių problemų sprendimą yra toks pat, jūs atrodo remiate ultraperiferinius regionus. Man pono Junkerio įsipareigojimai mane nuramino labiau negu Makrono, mūsų šalies prezidento, aptakus pažadai. Dabar, aišku, sprendimus turi priimti ir ES taryba. Aš tikiuosi, kad parlamentas ir komisija dirbs kartu, bent taip turėtų būti, kad pusiausvyra būtų atkurta tokia, kokia ji turi būti. Jūs savo kalboje pasakėte e, daug dalykų mums Sunku tilpti į vienos minutės pasisakymą, bet bandysiu. Tad noriu klausti, ar Brexito poveikis nėra pervertinamas. Mes žinome, kad e, Britai atsimdavo savo kompensacijas ir jų tų įmokų dydis nebūdavo toks lemiamas ES biudžete. Šiandien Europos sąjunga tampa trydų profesinė sąjunga, kuri turi valdyti dar vieną papildomą krizę, kaip sakė prancūzijos prezidentas. Ir prašoma Europos sąjungos nulatos e, daryti daugiau, netgi tose kompetencijos rytise, kurios šiaip nepriklauso Europos sąjungos kompetencijos ryčiai. Prašoma, kad Europos sąjunga veiktų ten, kur turėtų veikti valstybės aišku, tuo paukojant tai, kas yra pasakyta ES sutartise. Ir be abejo, šios atvejus svarbiausia yra ekonominė ir socialinė sąnglauda. Tas pasirinkimas mums visiems ir jums taip pat ir tenka. Tad mano klausimas būtų toks, kaip išsipainioti iš to prieštaravimo ir, kaip sakė Konstans Krell, manau, kad saugiausias kelias būtų veikti tvariai, apsiturėti nuosavosius išteklius, kad galėtume tinkamai įgyvendinti mūsų nusistatytus prioritetus. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Kolega Ropė, minutė. Ačiū gerbiama pirmininkė, gerbiamas komisarė, labai ačiū už jūsų mintis ir palaikymą, ir palaikymą, e, na, sakykime, skurdesnių šalių. Ir atsiprisimenu, kad jūs nesinai lankėtės Lietuvoje ir tikrai buvo įdomus pokalbis ir šalyje tai yra stebima ir žinoma, manau, kad labai svarbu, e, na, bus pinigų tiek, kiek susitarsim, bet labai svarbu e, du dalykai. Vienas dalykas, kad greičiau susitartumėm, juk 19 metais rinkimai ir jeigu įeisim į rinkimų laikotarpį, tai bus ir naujas parlamentas, ir nauja komisija, ir visi procesai atsidės ir praktiškai tada bus patvirtinta galbūt tik 21-22 metais. Juk ir šitam laikotarpiu dabar E, dabar 17 metai jau eina į pabaigą, o pinigų naudojimas dar tik tai praktiškai prasideda. Ir ypatingai tas jaučiasi skurdžiose šalyse, nes juose investicijos sudaro didžiąją dalį. Tai tikrai manau, manau, kad labai svarbu spartinti procesus. Na ir dar lygiai grečiai naudodamasis norėčiau paklausti dėl Ignalinos atominės elektrinės finansavimo, ar klausimai šitie bus įspręsti kitam laikotarpiu. Ačiū. Much, Ačiū, kolegė Damato, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. Trys iš penkių scenarijų rodo, kad sanglaudos politikos finansavimas mažės, kad BŽUP finansavimas taip pat mažės. Kai kuriuose scenarijuose minimas yra Europos semestras, ir minimos pozityvios paskatos, kurias galėtų suteikti sanglaudos politika. Galbūt reikėtų numatyti specialių fondą. Be abejo, galima būtų pagerinti sanglaudos politiką ir jos labai smarkiai nesupurtyti. Kai kuriuose šalyse tai yra vienintelės įmanomos investicijos. Na, suprantu, ką mums sakote. Žinote, kokie yra scenarijai, kurie labiausiai yra lemiantis sanglaudos politiką. Svarbu, kad nebūtų didžiulių perversmų. Mes nepritarėme finansinio valdymo modeliui, kuris gali būti primestas Europos komisijos, nes tai e, galėtų sugriauti pasirinktą modelį ir tai galėtų turėti neigiamos įtakos teritorijų plėtrai. Svarbu, kad valstybės ir regionai galėtų dalyvauti sprendimų prieimime. Mes taip pat neišgirdom jokios savikritikos dėl 23 straipsnį ir dėl makrosaligiškumo. Tuo tarpu šių dalykų dėka būtų galima daugą pakeisti. Mes norėtume, kad struktūrinės, struktūrinės reformos nebūtų finansuojamos iš sanglaudos politikos. Man atrodo, tai yra ta sąlyga, kuri turėtų valstybėms padėti gauti e, lėšas iš sanglaudos fondo. Ir dar vienas dalykas. Norėčiau paprašyti jūs atsižvelgti į tuos tragiškus įvykius, kurie vyksta valstybėse narėse. Norėjau paklausti, ar būtų įmanoma padidinti galutinę pagalbos sumą arba galbūt paspartinti to fondo lėšų skirstimą, e, kuris skirtas padėti sunkumus patiriančiom šalims. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkė. Pone Maletič, minutė visiems klausintiems. Dėkoju. Puiku, kad jūs esate komisaras atsakingas už biudžetą, jūs puikiai suprantate, kas yra sanglus politika, kaip jį veikia. Uh, Jūsų kalboje viskas buvo labai pozityvus anglų politikos požiūriu, tačiau reikia pasakyti, kad reikės sumažinti šios politikos finansavimą ir be abejo turime stengtis nepakengti sanklaudos politikai. Ir visą tai dėl to, kaip ir jūs minėjote, mums reikia ne mažiau, o daugiau sanglaudos politikos. Mums nereikia fragmentuoto ES biudžeto. Eurozonos eilutė yra numatyta ES biudžete, bus balsuoma dėl eilutės susijusios su struktūriniais reformas. Taigi fragmentuotas tampa ir ES biudžetas, finansuojami panašus prioritetai iš ES biudžeto. Ir aš manau, kad vietoj to mums reikėtų tvirtesnės anglūdus politikos. Ką manote? Ačiū. Ačiū, kolega Arimum. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponė komisarė. Man labai patiko jūsų pozicijos aiškumas dėl sanglaudos politikos. Jūs labai tiksliai ir aiškiai viską išdėstėte. Jūs pripažįstate, kad sanglaudos politika yra labai svarbi ir norėčiau, kad Europos komisija ir kitas politikas išdėstytų taip pat aiškiai. Jūs sakėte, kad yra dvi problemos. Pirmiausia, mes turime 14 procentų gal lėšų sutaupyti, nes 10-14 milijardų eurų turėsime mažiau per metus. Bet juk e, jūs minėjote ir tą faktą, kad mums gali tekti finansuoti naujas politikas, todėl reikia, reikia sutaupyti apie 20 procentų biudžeto. O 20 procentų nuo kokios sumos? Čia yra svarbiausias dalykas. Nes kad norėtume, norėtume vertinti, kiek sutaupysime, tuomet turime žinoti, kiek pinigų mes turime. Ačiū už klausimus, sako pirmininkė. Manau, kad supratom visi, kad reikia dar vieno posėdžio ir tikiuosi, kad sausio mėnesį įvyks tas susitikimas. E, pone komisarė, žodis jums ir jeigu galima, atsakykite į tuos jūsų pateiktus klausimus. Gerama pirmininkė, esu tikras, kad vasario mėnesio sustikime galėčiau jums konkretesnių atsakymų pateikti, o galutinius atsakymus galėčiau pateikti e, gegužės mėnesį. Taigi mes ir toliau dirbsime su valstybėmis narėmis, su vyriausybėmis ir tikiuosi, kad po to jau galėsiu tikslesnius vertinimus pateikti. Jūs tikriausiai esate susipažinę su mėnesinėmis ataskaitomis. E, Ir kaip žinia, mums reikalingi tiksliau labiau diversifikuoti ištekliai. Na taip, gal ir gerai būtų pasakyti, kad pritarėme vienam procentui BVP, o valstybės narės gali dar be to pasiūlyti mums naujų išteklių, pavyzdžiui, EDS fondų lėšų arba, tarkime, finansinių sandorių mokesčių lėšas arba CO2, už CO2 surinktus mokesčius, tai taip galima būtų darytis. Jeigu valstybės narės nenori dėrėtis, tai taip mes paprašysime 1 procento BVP, bet lygiai taip pat galime paprašyti ir kitokių finansavimo formų tam, kad būtų spragos užpildytos. Kaip kad ir sakiau, darbo kalendorius numatytas turi e, leisti mums veiksmingai dirbti ir dėrėti su sanglaudos grafiku. Dabar keletą ko gero, pristačius daugiametę finansinę programą, reikia maždaug metų e, fondams parengti lėšoms e, surasti. Taigi dabar tas sąlygiškumas, sąlygų, e, seimas su sąlygomis. Mes jau ne vieną kartą apie tai kalbėjome. Kaip žinia, yra Europos semestras, taip pat rekomendacijos teikiamos konkrečiai valstybei nariai. Tai dabar ar norime kažkokią pertrauką padaryti prieš pabaigą, e, kokie būtų prioritetai valstybių narių ir kogi jos nori pasiekti, naudojant sanglaudos politikos lėšas. Kaip žinia, nėra viskas taip paprasta. Sanglaudos politika e, ne vienerius metus e, finansuoja projektus. Ke, projektai gali ilgus metus užtrukti, pavyzdžiui, planavimo, finansavimo etapas yra dar yra saligiškumo principas, kurio nereikėtų pamiršti. Dabar, jeigu, tarkime, viena valstybė narė nusprendžia savo įnašą peržiūrėti, Arba, pavyzdžiui, jeigu teikiamos rekomendacijos dėl teisinės valstybės principų, tai e, valstybei nariai pažangos pasiekus galima e, būtų jai ir paskatinamųjų priemonių čia numatyti. Galima būtų, tarkime, pasiūlyti 10 procentų kompensaciją tokiu atveju. Ar valstybės narės galėtų 90 e, procentų gauti per Europos semestrą ir 10 procentų gautų kaip paskatinimą, kompensaciją. Tačiau tam reikalinga dauguma tiek taryboje, tiek parlamente. Taip pat daugiametiai finansiniai programai reikalinga dauguma ir parlamente, tiksliau daugumos e, man reikėtų parlamente ir 27 valstybių narių e, vieningo e, finansų ministro, ministrų e, pritarimo biudžetui. Be to dar reikia ir nacionalinių parlamentų pritarimo. Galiu Jūs patikinti, kad kai kurie parlamentai nacionaliniai yra įsitikinę, kad sanklaudos politika reikalinga, tačiau kai kurie e, netaip pat mano. Šiek tiek kitokios nuomonės laikosi. Galbūt mes nepakankamai pastangų dėjome e, juos įtikindami tuo ir jie pasisako už tą vieną procentą, bet geriau išleisti vieną procentą. Taip, tikrai mes visur galime geriau pinigus panaudoti. Pavyzdžiui, aš irgi galiu e, panaudoti e, pinigus galbūt baldams savo biuro e, supirkti arba keliams savo apygardos e, atnaujinti ar naujiems keliams tiesti. Tačiau čia jau merai turi spręsti ir, tarkime, jeigu meras nusprendžia geriau panaudoti pinigus, jis gauna 100 eurų. Galiausiai nusprendžia e, sumažinti e, savo išlygas iki 50 eurų ir iš tų 50 eurų 1 procentas tik tai bus siunčiamas į Briuselį. Manau, kad toks požiūris nėra ilgalaikis. Tie pinigai siunčiami iš Paryžiaus į Berlyną, pavyzdžiui, kažkur tai įgyja pridėtinės vertės Briuselėje. Mes turime skirtingų projektų ir labai sudėtinga e, prižiūrėti visus projektus vienu metu. Mes turime Connecting Europe ir kitas programas. Taigi reikia pasižiūrėti, kaip galima būtų supaprastinti e, veikimą šių programų, pritaikant vienodas taisyklės. Na ir e, reikia dar pasižiūrėti, kaip E, skirtingą laikotarpį trunkančias programas tarpusavėje suderinti, kartais net ir sutaps galbūt jų e, gyvendinimo grafikai. Dabar kas dėl breksito. Mes turime išspręsti nemažai problemų. Štai pavyzdžiui, Džioji Britanija turi savo įnašą mokėti iki 19 metų kovo 29 dienos. Mes turime tai numatyti biudžete, bet lygiai taip pat mes turime čia nepamiršti, kad yra ir Junktinės karalystės piliečiai dirbantis institucijoms, kurių pensijas mums reikės mokėti, bet jie tas pensijas uždirbo. Taigi 10-14 milijardų eurų per metus praktiškai struktūriškai e, ims trūkti Junktiniai karalystė išstojus. Taigi mums čia reikės vieningo visų likusių valstybių narių sprendimo. Valstybės narės turėtų nuspręsti, kad jos teigiamai sureaguos e, į breksitą ir atitinkamai e, kompensuos E, tas prarastas lėšas 50-50 principų 50 procentų bus e, bandoma sutaupyti ir 50 procentų finansavimas bus e, įnašas tiksliau jų padidintas. Taip, tos naujos užduotis yra labai uh, svarbios mums tenkančios, tačiau jas galima bus įgyvendinti tik tai gavus naujų lėšų. Jeigu nebus naujų lėšų, naujų e, įnašų šaltinių, tai ko gero reikės peržiūrėti dabartinį finansavimo šaltinį, tai yra sanklaudos politika. Taigi mums reikia naujų lėšų, naujų fondų. Čia galima būtų, pavyzdžiui, pasitelkti vystimo fondo lėšas, tačiau visa tai e, turi būti panaudota sanglaudos politikai. Čia reikia tam tikrų aiškių principų, aiškumo naudojant biudžetą. Be jokios abejonės, e, kai kurie e, klausimai yra valstybių narių kompetencija, tačiau tai neturėtų peržengti Horizontas 2020 ar kitų projektų ribų. Pavyzdžiui, Jūs, e, kolega, klausėte skaičių, tarkime, turime 10 milijardų eurų, tai iš tų 10 milijardų reikėtų paimti 20 procentų. Viskas čia labai aišku. Kas dėl Ignalinos, ką galiu pasiūlyti? Siūlyčiau biudžeto lėšų skirti Ignalinos išmontavimui, nes Tai yra mūsų įsipareigojimai. Tačiau to negalime paimti vien tik iš sanglaudos fondų. Jeigu mes norime finansuoti Ignalinos elektrinę tik iš sanglaudos fondų, tai nebeliks visiškai lėšų kitiems projektams jūsų šalyje. Taigi čia reikėtų tokių labiau tikslinių, e, tikslinio finansavimo priemonių. Kita vertus, aš nenoriu, kad čia būtų dar kažkokių tai neapmokėtų sąskaitų. E, mokėjimai turi būti labai griežtai pagal grafiką atliekami. Turime mokėti viską laiku, skolas taip pat turime laiku sumokėti. Dėkoju visiems. Thank you very much, Mr. Commissioner. Thank you for coming. Thank you for your... Ačiū komisijos nariai, ačiū už jūsų tokią atvirą, tokį atvirą pasisakymą, dėkuoju už diskusiją, mes ir toliau tikimės su jumis bus progos susitikti. Yes. Yeah, well, Thank you very much, colleagues, for under Dėkoju kolegos už supratimą. Mums labai svarbu buvo susitikti su komisijos nariu Otingeriu. Mes netgi bandysime susitarti e, dėl dar vieno jo apsilankimo regi komitete. Dabar siūlau sugrįžti prie balsavimo. Balsuosime dėl nuomonės, kurią parengė ponia Maletič. Tai yra pranešimas biudžeto komiteto. Tai yra metinė ataskaita finansinės veiklos, tiksliau Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita. Pone Maletič, ar, norė, Maletič, ar norėtumėte pasakyti, jeigu ne, tai tada siūlau pereiti prie e, balsavimo iš karto. Pirmasis kompromisas iš karto, kas už, prieš susilaikė. Priimta. Antras kompromisas, kas už, prieš susilaikė. Priimta priimta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 41 dabar pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 44 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 44 už, prieš susilaikė priimta, 46 už, prieš susilaikė atmesta, 48 pakeitimas už, prieš susilaikė. Man atrodo atmesta, bet pasitikrinkime elektroniškai. 48 pakeitimas elektroniškai pasitikrinkime pradedamas balsavimas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Penktas kompromisas. Kas už? Prieš susilaikę. Priimta. Dabar žodinis pakeitimas dėl 61 pirmasis žodinis pakeitimas, ar kas nors prieštarautų dėl to, Jeigu ne, tai tada balsuojame dėl pilno žodinio pakeitimo, kas už prieš susilaikė priimta. Kartu su 61 pakeitimu, ar ne? Toliau 64 pakeitimas, kas už prieš susilaikė. Man atrodo, kad patvirtinta, bet siūlau pasitikrinti elektroniškai 64 pakeitimas. Elektroniškai balsuojame dabar. Balsavimas baigiamas. Priimta. Toliau. Šeštas kompromisas. Už prieš susilaikę. Priimta. 73 pakeitimas. Kas už prieš susilaikę atmestą. O dabar balsuojame dėl visos nuomonės Elektroniškai pradedame balsavimą. And the vote is closed. Balsavimas baigiamas. Nuomonė patvirtinta. Sveikiname ponę Maletič. Baigiame savo šiandieninius balsavimus. Dabar vyks pirminė diskusija dėl pranešimo stiprinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sąnglaudą Europos Sąjungoje. Septint toji Europos komisijos ataskaita. Pranešimas buvo paskeltas spalio 9 dieną, tai yra pagrindinis dokumentas artėjant e, sanglaudos politikos reformai prieš kitą finansavimo laikotarpį. Regi komitetas nuspaudė, nusprendė parengti e, pranešimą savo iniciatyvą tam, kad būtų joje atspindėta parlamento e, pozicija šiuo klausimu dėl reformos. Ponas Mark Žulio yra patvirtintas pranešėjų. Šiandien vyks pirminės diskusijos ir dabar e, suteiksiu žodį ponui Mark Žulio tam, kad jis savo e, viziją šio pranešimo pristatytų, o po to jau šešėliniams pranešėjams žodį suteiksiu. Diskusijų metu nariai galės išsakyti savo požiūrį dėl septintosios ataskaitos dėl sanglaudos politikos. Taip. Po to žodį suteiksime komisijai. Ponas Žuliu dabar. Bien, merci, madame euh, <coughs> la présidente. Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos, visi žinome, kad septintoji sanglaudos ataskaita yra labai svarbus dokumentas, jame yra svarbių e, duomenų, analizės išsamios e, Europos e, fondų lėšų. Šis pranešimas strateginiu momentu pasirodo. Štai prieš keletą mėnesių su komisaru aptarėme komisijos biudžeto ir teisėkūros pasiūlymus. Na ir Štai e, dabar e, šiuo dokumentu mes turėtume pasižiūrėti, e, kokiegi būtų rezultatai sanglaudos politikos, ko galime būtų pasimokyti iš to. Šiandien ryte matėme, kokie klausimai kyla dėl sanglaudos ateities, kokios grėsmės jai kyla. Išklausėme komisijos nario Otingerio, jo pasisakymas buvo labai įdomus, nuraminantis netgi. Pats komisijos narys kalbėjo apie e, galimus mažinimus. Tačiau, e, nepaisant to, visi žinome, kad sanglaudos politika pasitvirtino ir yra būtina, reikalinga visiems mums Europoje. Kas dėl komisijos e, ataskaitos turinio? Galima čia apgailestauti, kad trūksta konkrečių pasiūlymų ateičiai. Na, galbūt šiame etape netoks buvo pranešimo tikslas, ataskaitos tikslas. E, dokumente pirmiausia yra sanglaudos politikos sėkmės pristatomos, mažinami yra skirtumai, pavyzdžiui, tarp Europos regionų. Čia taip pat yra kalbama apie e, neraminančius dalykus, pavyzdžiui, nedarbo lygį ir e, realios konvergencijos tarp regionų ir valstybių narių iššūkius perspektyvas. Prie to reikės dar sugrįžti. E, pranešime sakoma, kad sanglaudos politika turi būti tesiama regionų, regionams. Pats komisijos narys tai patvirtinto, o tai yra gera žinia. Taigi pats pranešimas e, pateikia rekomendacijų dėl to, kad e, reikėtų radikalaus supaprastinimo ir taip pat tam tikros prielaidos čia pristatomos. Pavyzdžiui, kas dėl skirtumų dėl regionų Europoje. E, kalbama apie tam tikras e, skurdo zonas teritorijose, tam tikrose. Yra tam tikrų regionų, kurie atsiduria vadinamųjų vidutinių pajamų spastuose. Ir čia, pavyzdžiui, dėl konkurencijos kai kurie e, regionai gali tiesiog um, dėl to buvimo vidutinėje kategorijoje daug nukentėti. Man atrodo, kad šią ataskaitą nepasitenkinama vien tik tai uh, bendraisiais e, bruožais šioje ataskaitoje reikia kalbėti apie aiškius, konkrečius dalykus. Šioje ataskaitoje turi būti kalbama apie galimą patobulinimą konkrečiai. Kaip žinia, sanglaudos politikos reformos reforma numatyta yra ir štai komisijoje gana greitai viskas keičiasi, vyksta daug darbų ir štai jau dabar bandoma hierarchiją nustatyti, tarkime, pagrindinių ir e, papildomų kriterijų, tarkime, BVP ir panašiai, ex ante kriterijai, bei bandymas e, tai sieti su Europos semestru. Dar yra ir FSE, e, Europos socialinio fondo ateitis, ar sanglaudos politika bus su tuo susi, susieta ar ne. Man atrodo, kad jos yra abipusiai tarpusavėje susijusios tos sritis. Na ir aš kartu su šešėliniais pranešėjais e, bei kitais kolegomis kartu dirbame konstruktyviai e, sanglaudos politikos labui. Taip, laiko turime labai mažai, jeigu dabar norime konkrečių pasiūlymų pateikti prieš komisijai savo pasiūlymus pateikiant, tai sudėtinga bus tai padaryti. Na, bet nepaisant to, aš džiaugiuosi galėdamas dirbti šiais klausimais kartu su kolegomis, tam, kad šis pranešimas būtų kaip įmanoma konstruktyvesnis ir pozityvesnis. Dėkoju. Ačiū. Dabar šiek tiek pakeisiu galbūt uh, dalyvių pasisakymų eilės tvarką. Turime Europos komisijos atstovų, kurie yra parengę pranešimą dėl septintosios anklaudos ataskaitos. Ponas Mikelis ir ponas Filip de Monfort. Jie dešimt minučių, galbūt per dešimt minučių pristatys e, viziją e, ataskaitą. Taigi, ponė Demikelis, po to šešėlinį pranešiai. Madam, Madam Chair and, uh, and dear member. Pane pirmininkė, gerbimi parlamento nariai, e, šioje ataskaitoje tiek daug e, informacijos, kad labai sunku dabar ją būtų išdėstyti e, išsamei. Aš tik tai apsiribosiu keturiais aspektais. Visų pirma, ES geografija keičiasi. Antras dalykas - socialiniai skirtumai ir toliau egzistuoja. Trečias dalykas e, instituciniai aspektai ir e, galiausiai politiniai aspektai. Tad pirmas geografiniai pokyčiai. Šioje ataskaitoje e, yra teigiama, jog konvergencija vyksta e, ir e, rytų, ir vidurio Europoje regionai vystosi greičiau dabar ir padėtis gerėja, tačiau aišku, dar lieka ilgas kelias, kad jie pasiektų norimą padėtį, tačiau kryptis yra tinkama. Aišku, e, yra skirtumų Europoje ir netgi eurozonoje. Pietričių Europoje, pietų Europoje. Čia kai kurioms valstybėms iškyla sunkumų dėl e, pramonės sektoriaus e, dalykų, dėl darbo jėgos, dėl e, švietimo, dėl ekon ekonominės veiklos koncentravimo tose sektoriuose, kuriuose padėtis blogėja. Tai e, susiję su tų regionų gyventojų pajamų mažėjimu. Tie regionai ne, nebėra tokie konkurencingi kaip praeitįje, neinovuoja pakankamai. E, ir negali net e, konkuruoti su mažes, mažiau išsivyščiusiais e, regionais, nes darbo jėga e, <clears throat> kainuoja nepigiau. Tad ataskaitos galbūt svarbiausias žinia yra ta, jog geografiniai šie pokyčiai vyksta ir e, mūsų politika turi atsižvelgti į tai. Socialiniai skirtumai taip pat egzistuoja ir toliau. Jūs girdėjote, kad e, dabar e, nedarbo lygis aukštas Europoje. Aišku, jis po truputį mažėja, tačiau e, jeigu pradėtume gilintis labiau į šitos dalykus, tai pamatytume, kad ES yra dar pakankamai daug sričių, kur socialinė neligybė yra didelė, kur didelis nedarbo lygis ir jis buvo aukštas ir prieš krizę. Ir e, nedarbas, ir ypač moterų, yra e, didelis. Toliau instituciniai aspektai. Tai yra nenaujas dalykas. Komisija per pastaruosius dešimt metų labai daug dėmesio skyrė instituciniams gebėjimams ir valdysenai įgyvendinant e, e, šį procesą. Ir būtent todėl mes esame užtikrinę tokias naujas priemonės ir struktūras bei parengę administracinių reformų planus. Ir ataskaitoje yra pateikta nemažai grafikų, kurie iliustruoja ekonomikos augimo sąsają su administraciniais gebėjimais. Toliau e, politikos duodami, e, užtikrinami rezultatai. Ši, e, ši politikos įgyvenimas prisidėjo prie BVP didėjimo daugelėje valstybių narių. Kita vertus, ši politika buvo vienintelė politika valstybėse narėse pačiu sunkiausiu metu palaikiusi investicijas. Todėl turime nepamiršti šitos e, sąjungos politikos vaidinto vaidmens. Na, o kas daroma nacionaliniu lygmeniu? Nacionaliniu lygmeniu yra bandoma kombinuoti šitos e, svertus. Ir aišku, aš manau, kad ataskaitos pagrindinė mintis yra ta, jog yra bandoma analizuoti padėtį ir ją suprasti Ir jeigu yra visi tie skirtumai, tai žiūrime, kas gyvyksta iš tikrųjų regiona, regioninių lygmenių, kas vyksta mažose ir vidutinėse miestuose, kas vyksta miestuose, metropolijose, nes ir ten yra socialinės atskirties ir kitų e, problemų. Tad teritorinė dimensija yra labai svarbi, apibrėžiant socialinės ir ekonominės tendencijas. Ir šitie dalykai aišku siejasi su tuo, ką sakė komisaras Otingeris, nes mums reikia tinkamos politikos, kad galėtume tinkamai įtakoti tas tendencijas ir spręsti problemas. Dėkoju. Ponas Manfor, ar jūs kalbėsit ne? Aišku. Tad dabar žodis šešėliniams pranešėjams. Ponės, ponė Breso pirmiausiai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Žulio ir e, ponui Demikelis už e, komentarus. Pranešėjas pateikė įdomių minčių ir taip pat ponas Demikėlis. Naujoji sąnaudos politika, busimoji sąnaudos politika bus e, turbūt tokia politika, kur bus e, įgyvendinama po dešimties metų rimtos krizės. Ir aišku, krizinio laikotarpio analizė yra esminės svarbos dalykas, kad galėtume tinkamai numatyti tą būsimą politiką. Ir tai nebus vien tik tai e, konvergencijos tarp mažiau ar daugiau išsivyščiusių regionų politika. Tai bus e, tokia politika, kuri turės reaguoti į tai, kas vyko krizės metu. Nes krizė kylo finansų sektoriuje. Ir e, ši krizė turėjo labai neigiamų e, pasiekmių. Aišku, Europoje ir iki tol galbūt e, buvo tam tikrų sričių, kur Europa atsiliko labiau, palyginus su labiau konkurencingomis ekonomikomis. Tačiau krizė pablogino padėtį ir dabar geografiniu požiūriu įvyko tam tikrų pokyčių Europoje ir ta naujoji Europos e, geografinių pokyčių problema neturi būti sprendžiama remiantis vien tik tai pajamų kriterijumi. Ir šio pranešimo, šios ataskaitos e, turinys atspindi tai, jog yra bandama suprasti giluminės tendencijas dabartinės padėties, priežastis, dėl kurios yra atsiliekama ir e, tai leidžia identifikuoti problemas. Nes būtent tai mes turime tinkamai suprasti, kad suprastume, kokia dabar mūsų padėtis po dešimties metų be galo rimtos krizės. Tokios krizės gal nėra e, buvę laikotarpių po karo. Ir e, deflecija e, apskritai išnyko praktiškai kaip e, e, reiškinys, netgi galbūt ir iš vadovėlių. Jis turėjo tikrai dramatinių pasiekmių kai kuriems sektoriams. Aš e, manau, lygiai taip pat kaip ir pranešėjas, jog mes turime suprasti, kokiu kyla konkurencingumo problemų gana išsivyščiusiuose regionuose, bet kurie dabar tampa mažiau konkurencingi. Todėl, kad dešimtmečiai griežtų ekonominių priemonių reiškia investicijų mažėjimą, inovacijų mažėjimą, mokslinių tyrimų e, mažiau. Ir yra tokių regionų Europoje, kurių gamybinis e, potencialas yra didelis, tačiau e, visi rodikliai, visi parametrai rodo, jog tie regionai dabar e, atsidūrė prastesnėje padėtyje. Ir visi mes sutarėme dėl to, kad sanglos politika turi apimti uh, visus regionus. Čia kalba sukasi ne tik tai apie silpnesnių regionų pakelimą iki vidutinių regionų, nes ir vidutiniuose regionuose dėl krizės padėtis taip pablogėjo, jeigu jiems nepadėsime, tai vėl e, e, kils krizinė padėtis. Abu e, kalbėtojai taip pat e, minėjo tai, jog e, tarp turting, turtingų regionių regionų atsiranda polarizacijos tam tikrų aspektų. Pavyzdžiui, e, kaimo vietovėse tų regionų, kalnuotose vietovėse ar nutolusiose vietovėse. Ten, kur biudžeto, dėl, dėl biudžeto apkarpimų ir, ir dėl kitų priežasčių atsiranda paslaugų nikimo tendencijos. Nepamirškime, kad e, nutolę regionai, kaimo regionai, kalnuoti regionai sudaro pakankamai didelę mūsų teritorijos dalį, tai galbūt 70 ar 80 procentų mūsų teritorijos. Ir iš tų regionų žmonės išvyksta, gyventojai išvyksta. Tuštėja tie regionai, tad vyksta toks polarizacijos e, reiškinys, o miestuose atsiranda periferijų problema. Europa buvo atstatyta po karo labai greitai, skubotai, nes ištisi miestai buvo sugriauti karo metu, tie miestai buvo atstatyti. Nuo karo jau praėjo daugiau nei 70 metų, nuo karo pabaigos. Ir aišku, kad tos zonos, kurios buvo atstatytos labai greitai, kad būtų užtikrinami būstai žmonėms e, ir taip toliau. Dabar tos zonos yra e, pažeidžiamos. Joms trūksta investicijų, trūksta paslaugų ir, ir kitų dalykų. Aš e, manau, kad e, turėdami ateityje mūsų darbų grafiką, turime akcentuoti šitos aspektus. Ta pati sakė ir kalbėtojai. Aš manau, kad viena vertus reikia išteklių, tačiau kita vertus mes turime analizuoti tos skirtumus ir e, turime sangdos politiką pritaikyti šitų problemų specifikai. Pavyzdžiui, e, skaitmeninės technologijos nebūtinai vienodai gyventinamos kaimo vietovėse ir miestuose. Čia yra tam tikrų skirtumų, bet tai pasakytina ir apie kitas e, sritis. Tad turi būti atsižvelgiama į, į specifiką. Ir atitinkamai diferencijuotai turi būti siekiama tikslų. Taip pat uh, kalbant e, apie regioninės ar vietinės struktūras ir apie tam tikrų pagal paramos priemonių naudojimą ten. Mes turime kartu su valstybėmis galvoti apie tai, kaip turime užtikrinti, kad regioninio ar vietinio lygmenių e, administracinės struktūros galėtų būti sustiprintos, kad galėtų atremti ateities e, iššūkius. Galbūt reikėtų keistis gerąją praktiką, keistis ekspertais, daugiau priemonių švietimo srityje taikyti, tenkinant jų specifinius poreikius. Ir paskutinis aspektas, paskutinė tema yra nedarbas. Tai, aišku, taip pat susiję su krize, su krizės pasakmėmis, su pajamų mažėjimu. Aišku, šitie dalykai truputį gerėja, nes krizė pasibaigė, tačiau dėl to kyla taip pat ir struktūrinių problemų. Viena vertus, darbo vietų neužtikrintumas, galime čia paimti Vokietijos pavyzdį, ir dėl to kyla tam tikros įtampos. Tad e, labai didelė naujų darbo vietų yra neužtikrintos neilgalaikės darbo vietos ir e, Čia labai e, žiūrima, kad darbo jėga būtų pigi ir atrodo, kad tai tampa taisyklė. Ar iškilo problemų dėl vertimo? Ne. Sako kalbėtoja. Ne, dėl vertimo problemų nėra. Mes turim problemų dėl laiko. Tik tai. Mes vėluojame. Tai gerai, aš tuomet baigiu savo pasisakymą. Tad e, darbas darbas apmokamas e, pigiau ir e, jeigu norime, kad būtų einama inovacijų keliu ir konkurencingumo didesnio keliu, tai e, dėl to gali būti neigiamų pasiekmių užimtumui. Ir mes turime galvoti apie šitos aspektus - ekonomikos augimą, užimtumą, konkurencingumą. Ir šiame kontekste galime galvoti apie didesnį robotų naudojimą ir apie tai, kaip tos tendencijos užtikrinant konkurencingumą galėtų būti neprieštarauti darbo vietų kūrimui. Dėkuoju. Kolega Tomašič yra kitas šešėlinis pranešėjas. Pranešėjam. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad Europos komisija 2027 tiksliau 2017 spalį nusprendė iškelti pasitikėjimo trūkumo klausimą. Regioninės struktūros nebepasitikė centrinėmis. ES tai yra didžiulė problema. Problemus turime ir mes. Problemų turime ir mes dėl ES fondų. Dabar, kai vyksta globalizacija, turime nepalikti žmonių už borto. Gaunami duomenys vis tik rodo, kad regionai augo ir auga, tačiau ne visi vienodai. Daug regionų priartėjo prie ES vidurkio ir jie papuolė į savotiškus pasus, kadangi viešosios investicijos ES yra dabar mažesnės negu jų buvo prieš krizę. Tai taip pat turėtų atsispindėti dokumente, kurio tikslas yra apžvelgti ES ateities perspektyvas. Turime dirbti taip pat spręsdami skaitmeninio perėjimo, klimato kaitos, konvergencijos klausimus regionuose. Regionai dažnai susiduria su darbo vietų praradimu, kartais dideliu. Iš ten e, savo veiklą nutraukusius išsikrausto įmonės. Tad reikia regionus paremti, kad jie galėtų išgyventi tą sunkę globalizaciją, kad jie galėtų funkcionuoti globalioje ekonomikoje, kad galėtų kurti darbo vietas ir toliau plėtotis. Kai kurie ES regionai yra e, sėkmės pavyzdžiai. Tie pavyzdžiai rodo, kad reikia investuoti į mokslo tyrimus, į skaitmeninimą, į inovacijas mokslo tyrimų centrai, inovacijų centrai yra svarbus dalykas. Jeigu, pavyzdžiui, Kroatijoje ir vyksta toks masinis žmonių išvykimas, e, kita problema yra ta, kad atvyksta masiškai migrantai. Be abejo, užimtumas yra nemažas Europoje, bet ir nedarbo tebėra labai nedaug, ypač tarp jaunimo. Kitas iššūkis, su kuriuo susidurėme, yra struktūrinės reformos daugelį valstybių narių. Būtina pagerinti viešąją administravimą, užtikrinti geresnės konkurencijos sąlygas ir geresnį konkurencingumą. Met, septintojo metinėje ataskaitoje reikėtų labiau parodyti sąsajas tarp politikos, ekonominės reformų ir paramos gaunamos iš ES fondų. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad pranešimas yra geras, sako ponas Miltenburg. Iš tikrųjų, tai yra mums galimybė kalbėti apie vystomą sanglaudą pasienio regionuose. E, kaip teisingai pranešime ir pasakyta, mums reikia darbo rinkos reformų ir vystyti naują potencialą, skatinant tarp regioninį, tarp valstybinį bendradarbiavimą. Apie tai yra kalbama pono e, pranešime. Aišku, kad e, būtinai nu, in, investuoti į inovacijas, į įgūdžius, energetikos efektyvumą, atsinaujinančius energijos šaltinius ir mažai CO2 išmetantį transportą, kad būtų jo išmetalų dalis sumažinta laikotarpis po 2020 metų irgi yra tas klausimas, prie kurio turėtume susitelkti. Galime daryti, ką norim su sanklaudos politika, bet turime to laikotarpio nepamiršti. Kaip pagerinti valdysenos kokybę? Toks yra keliamas svarbus klausimas. Mano supratimu, mums reikia įgyvendinti struktūrinės reformas. Tik taip galėsime pasiekti sanglaudos ir ekonomikos saugimo, jeigu tas reformas atliksime. Tad struktūrinės reformos yra labai reikalingos. Jeigu pažvelgtume į pranešimus, galite rasti štai 138 puslapyje puikia lentelė, kur parodytas efektyvumas pasiektas įvairiose valstybėse narėse. Tarp 96 ir 2015 metų matomas skirtumas. Matome, kaip efektyviai dirbo vyriausybės Rumunija ir Bulgarija E, matome irgi to sąrašo svarbioje vietoje. E, vizito Sofijoje, Bulgarijoje metu, vizito Rumunijoje, Kliūčmės regione metu mes matėme, kokios yra svarbiausios problemos. Mes negalime investuoti toliau į tokią šalį kaip Bulgarija, kuri po 2020-ųjų uh, e, investuoja net ten tuo tarpu uh, E, kai e, parengti dokumentai rodo, kad šalies šiandien dar sunku yra surinkti mokesčius. Tad aišku, kad toliau viskas taip pat tęstis nebegali. Pirmiausia, būtina atlikti e, struktūrinės reformas, įgyvendinti šaliai parengtas specifines rekomendacijas. Ta turi daryti visos valdžios struktūros šalyje, nes jeigu nesu, nesurenkate mokesčių ir prašote papildomų europinių pinigų, kažkas neveikia ir aš tą galiu labai aiškiai išdėstyti savo rinkėjams. Ir aš manau, mums reikia struktūrinių reformų ir dar kartą struktūrinių reformų. Dėkuoju, vaja pirmininkė. Pirmininkė, ačiū. Žaliųjų frakcijos vardu. Ponas Ropė, prašau. Pirmininkė, gerbiami kolegos, šių metinė sanglodos ataskaita yra, manau, labai svarbus ir, sakyčiau, gerai parengtas dokumentas. Tačiau joje pateikiama statistika kelia nerimą ir visų pirma dėl pačios sanglaudos proceso būklės. Viena vertus gerai, kad e, atsinaujinimo regioninių įsivystymo lygių skirtumo mažėjimas, skurstantieji vejasi turtinguosius. Valstybėse, kurių BVP vienam gyventojui mažesnis, ekonomika auga sparčiau. Bet nerima kelia statistika, jog 2000-2015 metais daugelio mažiau išsivyščiusių regionų BVP vienam gyventojui artėjo prie ES vidurkio, nes sparčiau augo našumas, bet užimtumas juose mažėjo. Optimizmo neprideda ir faktai, jog daugelie regionų BVP vienam gyventojui ir užimtumo lygis dar nesiekė iki krizės buvusių rodiklių. Dar labiau susirūpinti turėtumėm dėl to, kad mūsų piliečiai, kaip mūsų piliečiai vertina sanglaudos politikos sėkmę. Ir čia aš nekalbu apie socialinius apklausos rezultatus. Svarbiausias, mano manimų, sanglaudos politikos sėkmės ar nesėkmės vertinimo rodiklis yra piliečių noras gyventi regionuose. Deja, vertinant pagal šį rodiklį, mes matome, kad daugelį regionų ar net atskirų valstybių nariai piliečiai balsuoja kojomis, migruoja į turtingesnius ir į daugiau galimybių siūlančius regionus. Esu įsitikinęs, kad būtent balsavimo kojomis priežasčių įvertinimas ir diskusija dėl efektyvesnių priemonių šiai tendencijai sušvelninti turėtų būti viena iš pagrindinių sanglaudos politikos vertinimo ašių. Tikiu, kad pranešėjas ponas Žilio skirs deramą dėmesį šiam klausimui, o aš savo ruoštų pasistengsiu pagerinti jo pranešimą. Ačiū. Thank you. Ms. D'Amato, the floor is yours. Grazie, Presidente. In attesa della... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Galiu tik tai paminėti kai kuriuos e, aspektus septintosios ataskaitos. E, manau, kad e, ši ataskaita yra labai svarbi, ten yra pripažįstama, kad tai pagrindinė Europos investicijų e, politika ir kad e, Europos Sąjungoje, ten minimi taip pat e, skaičiai. Kaip žinome, šios investicijos prisideda prie gerybių kūrimo. Žinome taip pat, kad krizės metu investicijos sumažėjo ir jos tik po truputį dabar atsigauna. Tad e, kaip e, toje atas, kodėl toje ataskaitoje nekalbam apie 23 e, straipsnį ir nėra jokių pasiūlymų, kaip reikėtų keisti tą straipsnį. Nepai to, ką mes matome, ką matėme pernai Ispanijoje ar Portugalijoje jokių sankcijų nėra taikoma. Aš tikiuosi, kad per dėrybas vis dėlto mes e, kaip teisėkoros proceso partneriai galėsime pasakyti savo nuomonę. Per plenarinį posėdį e, dauguma parlamento narių pasisakė prieš makroekonominį sąlygiškumą. Norėčiau e, pasakyti, jog komisija neatsižvelgė į mūsų poziciją. Aš Norėčiau, kad mes spręstume konkrečias problemas ir turėtume taip pat peržiūrėti tą sąsąją tarp e, Europos semestro ir sanglaudos politikos. Nes e, sankcijos, kurios yra numatytos, yra neteisingos ir jos turi neigiamą įtaką naudos gavėjams. Jeigu norime spręsti tą problemą, turime keisti savo investicijų e, politiką ir turime giliau analizuoti e, padėtį. Mums e, nerima kelia jaunimo nedarbas ir kai kurių regionų gyventojų vykimas e, kitur, tuštėjimas tų regionų. Šiaip e, ataskaita ir pranešimas ab, Abu šie dokumentai pabrėžia konkurencingumo problemas ir e, lėtina konkurencingumo stiprinimo procesą. Tai taip pat susiję su administracinių gebėjimų stiprinimu e, ir e, kitais aspektais. Aš manau, kad būtina stiprinti viešųjų administracijų gebėjimus reformos kuriomis e, siekiama gerinti padėtį, be kita ko yra susiję ir su naujais mokesčiais. Tačiau dėl šitų dalykų taip pat gali būti neigiamų pasiekmių naudos e, gavėjams. Įvairios e, valstybės turėjo gyventi struktūrinės reformas įvairiose sektoriuose ir dažnai tų reformų įgyvendinimas ne tik tai, kad sprendė problemas, bet prisidėjo prie tų regionų skirtumų dar didesnio akcentavimo socialinių ir kitų. Dėkoju, nematau, kad dar kas nors prašytų žodžio. Ne, atsiprašau, ponui Novakovui žodis. Prašau. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau e, padėkoti ponui Žuo už e, jo intensyvų darbą ir pasišventimą šiam pranešimai. Tikiuosi ir tikiu netgi, kad e, rezultatai bus tikrai rimti šio darbo. Septintoji sanglaudos ataskaita nėra tik tai viena ar kita kryptimi orientuota. Kai kurie punktai yra kontroversiški čia, nėra taip jau daug tų konkrečių pasiūlymų. Aš Tikiuosi, kad tiksliau tikėjausi daugiau jų, bet tikėkime, kad aštuntoji ataskaita bus uh, konkretesnė. Na, o kas dėl sanglaudos politikos ateities, tai reikia daug ką pakeisti. Reikia septintosios ataskaitos um, precedentais pasinaudoti kaip pamokomis, pasimokyti iš to. Galbūt reikia naujų kriterijų naudos gavėjams, galbūt specifines rekomendacijas šalims reikėtų numatyti kitokias. Na, bet čia prieš konkrečius pavyzdžius nagrinėjant reikėtų vieną dalyką išsiaiškinti. Sanglaudos ataskaitoje nėra pilno valstybių narių vaizdo nurodyta. Štai pavyzdžiui, mano kai kurios žinomos šalis į jų e, pavyzdį paminėsiu. Štai tarkime, kai kur sakoma, kad nepakankamai mokesčiai e, surenkami. Bulgarijoje, tarkime, mano šalyje BVP skaičius yra dviženklis. Mokesčiai yra surenkami. Mes uh, pavyzdžiui, e, vizitų delegacijoje metu, tiksliau delegacijų vizitų į Bulgariją metu e, matėme, kad Bulgarija europinės lėšas tikrai veiksmingai panaudoja, įsisavina. Ir dabar be tų. E, dar galiu pasakyti, kad valstybėms pateiktos rekomendacijos tikrai yra įgyvendinamos Bulgarijoje. E, BVP, tiksliau deficitas niekada neperžengė 3 e, procentų biudžeto deficito. Kodėlgi kitos šalis dabar to nedaro? Na, tik tai pasakysiu, kad ši ataskaita yra gera, galima su jie dirbti, bet tai nėra kažkokia panacėja. Mums reikėtų bendresnio tokio vaizdo. Ačiū dabar žodis pana Holadui. Uh, Ačiū pirmininkė. Sanglaudos politika, ko gero, viena iš sėkmingiausia e, politikos krypčių per visą Europos istoriją. Ir galbūt e, nereikėtų čia akcentuoti trumpalaikių problemų. E, Aš manau, kad reikia žiūrėti ateitį ir aš tikrai džiaugiuosi e, parengtą ataskaitą komisijos, taip pat ir komisijos bei komisar, komisijos nario e, Otingerio poziciją džiaugiuosi. Dabar tik tai vieną dalyką norėčiau e, atkreipti dėmesį, kaip turtingiausi regionai dalyvauja sanglaudos politikoje ir kaip prisideda prie jos. Štai pavyzdžiui, turtingose regionuose sudėtinga būti e, neturtingų. Ir čia yra tokios zonos susidariusios neturtingos e, uždaros. Taigi ES turėtų galbūt kreipti dėmesį į, tas, į tuos aspektus. Tie regionai turi dalyvauti sanglaudos politikoje, jie gali prisidėti platesnė prasme, jie galbūt galėtų sanglaudos tinklus e, plėtoti e, su mažiau išsivyščiusiais skurdesniais regionais. Tam e, reikėtų galbūt tokio išmanesnio požiūrio į infrastruktūras. Europos Sąjungoje reikėtų užtikrinti, kad skaitmeninės infrastruktūros būtų labiau plėtojamos. At, praeitėje buvo fizinės infrastruktūros, o ateičiai reikėtų galbūt daugiau koncentruotis į uh, skaitmeninės infrastruktūros. Na ir trečias dalykas - didinti uh, įsisavinimo gebėjimus, lėšų įsisavinimo gebėjimus, ypatingai skurdesniuose regionuose. Taigi reikia supaprastinti mažiau uh, E, biurokratijos numatyti taisyklėse, tuo pat metu ir e, saugiklius tam tikrus užtikrinant e, tiems regionams, kurie, kuriuose yra didelis nedarbos, nedarbo procentas. Na ir dar šiandien ryte išgirdome, kad sudėtinga bus kompromiso pasiekti. Išmanus finansavimas taip pat gali problemų sukelti. Uh, Taigi nereikėtų galbūt nuvertinti daug ko ir jeigu mes žiūrėtume tik tai į didesnį apmokestinimo procentą ir didesnį išteklių lygį ar surinkimą, tai uh, klaidinga būtų taip įsivaizduoti sanglaudos politiką ateityje. Manau, kad čia reikėtų ir daugiau parametrų panagrinėti, bet nepaisant to, aš tikiuosi, kad ateityje sanglaudos politika ir toliau bus viena iš sėkmingiausių ES politikos krypčių. Taigi tikimės konkrečių rezultatų čia. Ačiū dabar žodis ponui Van Nistelrooy. Prašau. Labai trumpai. Su komisijos nariu aptarėme trumpai biudžetą. Taigi dabar turėtume, tiksliau matome šiame pranešime kokia situacija. Kai kurie nariai, kolegos taip pat tarp regioninį aspektą paminėjau. Septintoji sanglaudos ataskaita galėtų būti kitas žingsnis reglamentavimo link. Mes jau turėjome e, tinkamus komponentus, ponios Vesel pranešimą turėjome ir štai dabar turime tuos komponentus ir žiūrėkime į turinį, koks yra turinys anglaudos ataskaitos, reikėtų ieškoti tikslumo čia. Septintosios sąngaudos politikos e, pavojus yra tas, kad regionų komitete e, gali būti gauta 1200 pakeitimų. Pavyzdžiui, dėl 60.3 aš pranešimą rengiau. Na ir čia reikėtų panagrinėti galbūt, kokie susitarimai, partnerystės susitarimai tarp komisijos ir regionų vyriausybių. Taigi, komponentai pirmiausia svarbu, o po to reikėtų supaprastinimo vengti, kad nebūtų dubliavimuose, netgi trigubinimo. Galbūt koordinatorių posėdėje galėtume tai aptarti. Neturėtume dabar čia visomis įmanomis kryptimis dirbti. Reikėtų galbūt įsiklausyti į komisijos nario Otingerio žodžius. Dabar turime progą dirbti su tą ataskaitą iki daugiametės finansinės pasiū programos pasiūlymo pateikimo. Juk mm, galbūt reikėtų pasiž... pasinaudoti dabar turimų laiko grafikų kad 14-20 metams numatytume, tiksliau pasiremti 14-20 metų laikotarpiu. Mūsų diskusijos neturėtų galbūt pernelyg gilintis į smulkmenas, reikėtų tiesiog platesnių politinių diskusijų, reikėtų sustiprinti e, sanglaudos politiką, tai gal reikėtų plenarinių diskusijų. Čia kaip kad e, prieš mane kalbėjęs kolega sakė, reikėtų modernizavimo, galbūt šiokio tokio. Taigi, reikia galbūt nuspręsti, kokio tipo ataskaitos pranešimo mes e, turėtume tikėtis. Galbūt pana Žulio galėtų į tai atsižvelgti. Ačiū, nematau, kad kas prašytų žodžio, dabar ponas Demikelis Dar vienas kolega, ar norėtumėte sureaguoti dabar? Ačiū pirmininkė labai trumpai. Pirmiausia, dėl struktūrinių reformų ar apskritai reformų. Man susidaro štai koks įspūdis. Buvo laikai, kai sanglaudos politika veikė autonomiškai, kažkaip tai paraleliai, bet tokie laikai jau baigėsi. Ir dabar, jeigu jau kalbame apie reformas, tai reikėtų išsiaiškinti, kokio tipo reformų norime. Ar kalbame apie topias reformas, e, kurių dėka būtume užtikrintume tinkamą pinigų išleidimą, tai būtų administraciniai pajėgumai. Ar čia apie reformas eksante saligiškumo mechanizmo čia kalbame, ar kalbame apie plačiają prasme reformas um, dėl pačios sanglaudos politikos funkcionavimo. Aš manau, kad nereikėtų, kad ta sanglaudos, kad sanglaudos politika netaptų uh, kaip ir finansinių nuobaudų priemonė valstybėms narėms. Taigi tokių diskusijų reikia. Na ir dar kitas dalykas. Dėl, vykstant diskusijoms dėl DFP atsiranda dichotomija tarp sanglaudos ir investicijų. Juk sanglauda ir yra investicijos. Ji nėra atskirta nuo to, kas daroma transporto, klimato kaitos, aplinkosaugos, socialinės įtraukties rytyje. Juk tai sanglaudos politika ir apima, ir tai ataskaitoje aiškiai pasakyta. Tačiau šios politikos krypties yra skirtingas politinis valdysenos mechanizmas bei geografija, geografinė prieptis visai kitokia lyginant su kitais mechanizmais, bet E, tikslas jos yra tas pats, tai yra tie patys ES prioritetai. Taigi reikėtų dabar atsisakyti iliuzijų, kad sanglaudos politika kažkaip tai skiriasi nuo viso kito, ką turime. Na ir galiausiai dėl laiko, dėl grafiko. Be jokios abejonės, jeigu, įmanote, pas, jeigu manoma paspartinti savo darbą, tai būtų labai gerai, nes e, per ateinančius dviejus, trejus mėnesius jūs galite padaryti įtakos dabar komisijoje atliekamam darbui, nes komisijoje darbas vyksta tam, kad būtų uh, e, gegužė pristatytas pasiūlymas. Ačiū, ponia Žuo, ar norėtumėte pasakyti? Taip labai trumpai, pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjams bei kolegoms kalbėjusiems Išgirdau pasiūlymų, prioritetų, idėjų, tai būtinai jas išvelgsiu. Taigi labai džiaugiuosi galėdamas dirbti kartu su kolegomis. Dėkoju ponui Demikelis už pristatymą. Na ir galiausiai paskutinis dalykas - laiko grafikas, kalendorius, dėl kurio teks dirbti sparčiai. Aš taip pat pritarčiau tam, kad šiuo pranešimu e, mes galime e, čia svarbės žinias perduoti. Taigi dabar turime dirbti kartu. Be jokios abejonės esu pasirengęs dirbti kartu su jumis ir atsižvelgti į jūsų šiandien ryte pristatytas mintis. Dėkuoju. Ačiū. Regi komitetas norėtų šiuos pranešimus parengti iki gaunant daugiametės finansinės programos pasiūlymą. Būtent todėl mes keičiamės nuomonėmis dėl e, pranešimo projekto kitiems metams e, vasario mėnesiui. Iki vasario pabaigos e, pakeitimai turėtų būti pateikti, o regi komitete balsuosime balandį. Tai reiškia, kad septintosios sanklaudos ataskaitos e, pagrindu e, paremtas pranešimas bus parengtas balandį. Tai toks mūsų darbo grafikas. Aš tikiuosi, kad pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai intensyviai dirbs ir visi mes tikrai nekantrai lauksime šio pranešimo. Dėkuoju visiems už diskusiją. Tai toks būtų darbo planas. O dabar toliau siūlau tęsti darbą pagal darbo tvarkę. Toliau darbo tvarkėje turime kitų klausimų punktą. Ar yra kitų klausimų? Ne, jų nėra. Kitas mūsų posėdis vyks ketvirtadienį, ketvirtadienį e, gruodžio 7 dieną, 9 val. ryto. Visą dieną posėdis truks. Na ir dabar viešoji posėdžio dalis baigėsi, o um, dabar norėčiau paprašyti pasilikti tų, kurie dalyvaus koordinatorių posėdėje. Dėkoju. Posėdis baigiamas.